Colleghi, per favore prendete posto, non possiamo aspettare l'arrivo di tutti perché il. Eh, Labadiena, mėly kolegos, kviečiu visus susėsti į vietas. Norėčiau dabar pasveik, pasveikinti poną Ervaną Fuerį, Europos, neatsiprašau, Taigi, kolegos, dar kartą pradėkime posėdį. Nedaug susirinko kol kas, bet vis tiek pradėkime darbą. Ir man labai malonu šiandien pasveikinti Seržą Brametsą. Tartautinio baudžiamojo tribunolo buvusi Jugoslavijai prokurorą. Jo apsilankimas rodo, kad Europos parlamentas ir ypatingai užsienio reikalų komitetas domisi tuo, kas vyksta Balkanų regione ir kaip ten toliau klostosi situacija. Mums yra ypatingai įdomios bylos, bylų svarstymas ir kiek pažangos buvo pasiekta bendradarbiaujant baudžiamajam tribunolui ir trims valstybėms - Serbijai, Kroatijai ir Bosnijai Hercegovinai. Na ir visų kolegų vardu norėčiau pasakyti, kad labai pasitikime šiuo teismu, bet teisingumo joks susitaikymas tarp tautų nėra įmanomas, tautų, kurios išgyveno siaubingus, tragiškus, krūvinus įvykius, karą, kurį visi puikiai dar prisimename. Be teisingumo ir be tokio susitaikymo nėra įmanoma žengti ES link. Tokia, tą kelią e, tikimės renkasi tos valstybės. E, nėra įmanoma žengti link bendrijos, kuriuose yra puoselėjamos bendros vertybės, vertybės, e, kurios turi visiems būti vienodos. Na ir tai reiškia, kad e, baudžiamasis tribunolas yra labai svarbus ir tai yra iš ankstinė sąlyga toms valstybėms, kurios e, ketina įstoti Europos Sąjungą. Na, šiame parlamente mes dažnai teigiame ir akcentuojame šios dalykus. Gruodžio trečiąją dieną, ponė prokurorė, Jungtinėse tautos, Jungtinių tautų saugumo taryboje jūs pateikėte savo ataskaitą apie tribunolo darbą ir toje ataskaitoje jūs teigiate, kad situacija Serbijoje nuolatos gerėja, vyksta visapusiškas bendradarbiavimas. Radovano Karadičiaus areštas. Tarptautinės bendruomenės buvo laikomas labai svarbių įvykių Tačiau dar yra du asmenys, Ratko Mladičas ir Goranas Hadžičas, kurie yra kaltinami karo nusikaltimais, yra vis dar laisvėje ir tų dviejų bėglių sulaikimas, areštavimas yra labai svarbu Serbijai. Serbijos vyriausybės atstovai buvo atvykę į mūsų komiteto posėdį ir aš jiems teigiau, kad mums ir jiems būtų labai svarbu areštuoti tuos asmenis ir jūs taip pat teigiate savo ataskaitoje, kad vyriausybė yra pasiryžusi toliau siekti šių tikslų. Apie Kroatiją jūs teigiate, kad Kroatija ne, neišpildo visų lūkesčių, tačiau turime pažymėti, kad buvo įvertinti jūsų neigiami pasisakymai, komentarai, juos buvo atsižvelgta ir panašu, kad tikrai vyriausybės išklausė jūsų nuomonės. Įsiklausė į ją ir tai turėjo teigiamos įtakos. Dėl Bosnijos ir Hercegovinos vėlgi turime matyti, panaudoti terminą nepatenkinama pažanga ir bendradarbiavimas su tribunolu. Ypatingai turint omenyje tą riziką, su kuria turi susidurti liudininkai, teikdami e, parodymus e, teismo procesuose. Turime pasirūpinti ir užtikrinti, kad tos valstybės galėtų pačios teisti nusikaltelius, kaltinamus karo nusikalti, nusikaltimais. Pone Neits savo ataskaitoje, savo pranešime apie tai kalba. Ir tokios strategijos tvirtai laikosi ir ES. Taip pat yra akcentuojama, kad teismas turėtų užbaigti savo darbą, nuteisdamas paskutinius nusikaltelius, kurie vis dar yra laisvėje. Taigi po tokių trumpų įžanginių pastabų, ponia prokurorė, dabar žodį norėčiau suteikti Jums, prašau. Thank you very much, Mr. President. Labai ačiū, ponas pirmininkė. Sveiki visi. Ačiū, kad pakvietėte mane į savo posėdį. Trumpai jums pristatysiu mūsų darbus ir dar pasakysiu, kad aš šiaip esu pasirengęs pirmiausia atsakyti į jūsų klausimus. Pradžioje norėčiau dar kartą pabrėžti, kokia kokia yra svarbi tarptautinės bendruomenės, ypač ES institucijų parama. Kaip žinia, mes reguliariai susitinkame su taryba, komisija ir labai džiaugiuosi, kad dalyvauju parlamentinio komiteto posėdėje. Aš pasinaudosiu šią progą ir tribunolo vardu noriu padėkoti Jums už paramą ir už rezoliuciją patvirtintą kovo mėnesį, kuris siunčia labai stiprų signalą dėl paramos tribunolui e, savo jo egzistavimo atitinkamame etape. Aš jau sakiau, mums paramos reikės ir ateityje. Aš nebejoju, kad mūsų visų tikslas yra bendras, tai yra užtikrinti teisingumą aukoms dėl nusikaltimų įvykdytų būsio Jugoslavijoje, taip pat e, padaryti taip, kad visi tie, kurie atsakingi už nusikaltimus atsakytų už tai ir kad taip pat būsios Jugoslavijos e, pagrindus sukūrusių valstybių teismai būtų stipresni ir kad jie galėtų tęsti darbą, e, nes tribunolas savo darbą baigs. Kaip žinia, tribunolas įkurtas prieš 16 metų, mano pirmtakams buvo gana sunku nagrinėti bylas, buvo daug logistinių, organizacinių problemų. Viena iš svarbiausių e, problemų arba uždavinių buvo bėglių besislapstančių įtariamųjų sugavimas ir taip pat kartais trūko noro bendratarbiauti su tribunolu. Bet paskui vyko svarbių poslinkių. Mūsų politiniai pašnekovai dabar yra jau visai kitokie politinių savo pobūdžių ir reikia pabrėžti, kad pripažįstami tribunolo pasiekimai. Aišku, galima įkritikuoti kai kuriuose srityse, bet tribunolas vaidino ir tebe vaidina labai svarbu vaidmenį užtikrinant teisingumą ir suvaidino bei tebe vaidina svarbu vaidmenį. Uh, remiant tarptautinio teisingumo procesą ir kai kurios kitas institucijas e, pasiekė tribunolo pavyzdžių. Nuo įsteigimo pradžios 161 žmogui pateikti kaltinimai, išnagrinėta bylos dėl 121 asmens, tai yra 86 bylos. Šiandieną vyksta paskutiniai 10 teismo procesų ir 25 kaltinamieji ir kol kas nepradėta naujų bylų, bet du bėgliai dar laisvėje. Aš tikiuosi, kad mes apie tai dar pakalbėsime per klausimų atsakymų sesiją, bet svarbiausia, kad e, mums, mums tebelieka labai svarbu tų bėglių sugavimas. Tai svarbu labai ne tik aukoms regione, ne tik mūsų tribunolui, Jeigu tie du bėgliai būtų areštuoti, mes galėtume užbaigti savo mandatą. Tai taip pat yra labai svarbu tarptautinės bendruomenės prestižo požiūrių. Nusikaltimai, kurie, kaip teigiama, įvykdyti e, generolo Mlavičiaus yra tie, kuriuos mes ir sukurti tirti, taigi labai svarbu tuos bėglius areštuoti. Jūs tikriausiai žinote, kad dar yra labai daug iššūkių, kaip E, sakiau, dešimt bylų dabar nagrinėjamos, tai yra labai intensyvi veikla ir mes taip pat dar turime galvoti, kaip baigti savo darbą, nes kaip žinia, 2004 metais saugumo taryba nusprendė, kad papildomų kaltinimų nebus pareikšta ir mes turėjome baigti nagrinėti visas bylas iki 8 ir apeliacinės skundus iki 10 metų. Mes ne viską padarėme, nes, kaip sakiau, ne visi bėgliai yra rasti areštuoti ir dėl to kai kas užsitęsė. Pagal mūsų prognozes pirmos instancijos teismo procesai bus baigti iki 2011, gal pora liks iki 12, kaip kad Karadičiaus byla. Paskui apeliacinė procedūra vyks iki 13 metų, galbūt, galbūt viena ar dvi bylos iki 14 metų liks nagrinėti. Toks yra planas. Mes šią vasarą pradėsime rimtai e, veiklos siaurinimo procesą. E, mažins, bus mažinamas biudžetas ateinantiems metams. Dėl prokuroro tarnybos 10-11 metais mes 60 procentų sumažinsime savo darbuotojų skaičių. Vienas klausimas, kurį gal reikės vėliau dar paminėti, tai yra darbuotojų išlaikymas. Viena vertus, tebelieka svarbių bylų, bet kita vertus mes darbuotojams sakome, kad šią ar kitą vasarą jiems teks uh, palikti darbą. Dabar jau daug iš jų ieško darbo vietų jungtinėse tautose ar kitur, nes daug iš jų yra labai patyrę e, darbę tarptautinio teisingumo sistemoje. Kolegos dirbantis mūsų tribunole tikriausiai labiausiai patyrę yra rinkoje šioje srityje. Aš jau minėjau, kad mes mažiname personalo skaičių, bet bijome taip pat prarasti svarbius darbuotojus. Per paskutinį etapą bus dar labai svarbu užtikrinti bendradarbiavimą. Aš per daugelį susitikimų apie tai esu kalbėjęs yra labai daug skirtumų, kai esi prokuroras nacionalinėje sistemoje, aš dirbo tą darbą 15 metų ir kai esi tarptautinės institucijos prokuroras ir tavo darbas visiškai priklauso nuo tarptautinio bendradarbiavimo ir paramos. Nes ir net ir šiandieną mums reikia tokios paramos tam, kad galėtume mes nustatyti, kur slapstosi paskutiniai tariamieji. Ir reikia, kad būtų galima imtis priemonių prieš jų globotojus, tariamėjus. Mes taip pat žiūrime tarptautinę bendruomenę, kad būtų galima užsitikrinti mūsų norą prieiti prie archyvų Mums reikia tarptautinės paramos taip pat apsaugant liudytojus. Tribunolo darbo pradžioje, kaip sakiau, areštavimas buvo viena iš didžiausių problemų, bet per pastarosius penkerius metus įvyko rimtų pokyčių vyriausybių regione veikiančių tarpe ir pokyčiai įvyko, bet pokyčiai įvyko iš dalies dėl to, kad keitėsi regione vyriausybės ir dar dėl to, kad tarptautinė bendruomenė, jungtinės tautos, JAV, ES, NATO pradėjo daugelį iniciatyvų, kur, o tai labai sustiprino tribunolo poziciją areštų atžvilgių. E, buvo surenkta viena donorų konferencijų ir tai 2000 metais ir tai buvo labai tampriai susijęs su Miloševičiaus areštu. Tai buvo svarbus žingsnis susijęjant. Taip pat kitas dalykas e, mūsų darbas ES plėtros procesas susiję šie dalykai. Ir tas religiškumas suvaidino svarbų vaidmenį. Dabar Man aišku, kad ši parama, kurią teikia ES institucijos dėl salgiškumo ir kuriant iniciatyvas regione, suvaidino esminį vaidmenį ir negaliu jo pervertinti to vaidmens. Mes dirbame su vyriausybėmis regione, jūs minėjote bendradarbiavimą su Serbija, Kroatija ir Bosnija Hercegovina. bet nieko naujo neįvyko nuo paskutinės ataskaitos saugumo tarybai gruodyje. Kaip žinia, mūsų pozicija Serbijos atžvilgių yra ta, kad mes esame patenkinti pastangomis, e, kuriomis buvo siekiama užtikrinti bendradarbiavimą su teismu. Kaip žinia, bendradarbiavimas kaip ir anksčiau vyksta. Dėl pagalbos mes e, keičiamės informaciją beveik kasdien ataskaitoje aš pabrėžiau, kad beiglių paieškose reikia jau pasiektą pažangos, bet dar reikia daug ką padaryti, nes tie du besislapstantis asmenys turi būti sulaikyti. Mes stebime, kokia vyksta, vyksta operatyvinė veikla, vykdoma to šalies valdžios ir aš tikiuosi, kad mes galėsime pranešti apie teigiamus poslinkius ateityje. Dėl Kroatijos Aš vėlgi nesipleisiu į detalės. E, ir kaip jau žinote ir viešai apie tai buvo kalbama, kad mes jau prašėme nemažai karinių dokumentus. Mes palaikome reguliarius kontaktus su valdžia Zagrebe, kalbame apie tai ir prašome, kad būtų atliktas išsamus, nuoseklus tyrimas tų dokumentų, tačiau kol kas neturime rezultatų, mes dar ieškome, laukiame šių dokumentų. Mes džiaugiamės, kad yra įkurta ministro pirmininko speciali darbo grupė, kuri tuo turėtų užsiimti, bet reikia, kad darbas tęstųsi, pastangos įdėtos pasiteisintų ir tikiuosi, kad rezultatus ši darbo grupė prateiks. Dėl Bosnijos nėra jokių specialių problemų dėl kasdienio bendradarbiavimo prašymai, reagavimas į juos, bet problema susijęs su Bosnija yra labiau struktūrinio pobūdžio. Mes turime taip pat atsargius būti ir nesikišti į politinę erdvę. Jūs tikriausiai žinote, kad buvo tarptautinių teisėjų ir prokurorų įgaliojimų sustabdymas, atnaujinimas paskui jų, dabar priimti atitinkami sprendimai, um, mandatai pratesti, bet uh, gana vėlai taip buvo padaryta ir daugelis tarptautinių specialistų pareigūnų išvyko iš šalies, tačiau bent jau galutinis sprendimas yra priimtas ir mes tikimės, kad reikia tarptautinio spaudimo, nes jeigu nebūtų mandatai atnaujinti, būtų iškilę daug problemų, pavyzdžiui, kai kurios bylos būtų būtų jas reikėjo pradėti nagrinėti iš naujo, nes e, kai kurie teisėjai būtų privalėję išvykti. Taigi aš manau, kad teismų sistemai reikia paramos iš tarptautinės bendruomenės ir ES pusės. Mes kasdien bendradarbiaujame su e, karo nusikaltimų tyrimo tarnybomis regione Jeigu palygintume situaciją prieš keletą metų su nu, šios dienos situacija, tai visai kitokie. Prieš dešimt metų buvo galima sakyti, kad bendradarbiavimas tarp Junktinių tautų tribunolo ir vietos teismų sistemos buvo vertikalus. E, mes tarsi duodavom nurodymus ar prašymus. O šiandien bendradarbiavimas yra labai horizontalaus e, pobūdžio, nes mes iš kolegų regione gauname taip pat labai daug prašymų. Uh, ir siunčiame jiems pagalbą į įvairias sostinės per praėjusius penkerius metus Zagrebe, Sarajeve ir e, įsiplėtojo labai veikla ir mes dirbame su kolegomis. Po 2004 metų tribunolas pervedė nemažai bylų, kur, kuriuo atveju buvo jau pateikti kaltinimai į tariamiesiems į vietos teismus, į tris atitinkamų šalių prokuratūras ir jos jau išnagrinėtos dar dvi, dvi nagrinėjamos apeliacinėme teisme. Taip pat e, mes perdavėme iš Hagos daug medžiagos surinktos į regioninės tarnybas ir mes nebegalėsime e, teisti, nagrinėti bylų dėl 403 įtariamųjų Hagoje ir tos bylos bus nagrinėjamos vietoje. Ir mes manome, kad bendradarbiavimas su vietos e, teisės saugos institucijomis yra mūsų vienas iš didelių pasiekimų. Ir aš noriu pasakyti, kad per paskutinius metus, kas ypatingas yra mūsų pasiekimas, kad mes įkūrėme tris pareigybės ryšių palaikymo pareigūnams iš e, trijų atitinkamų sostinių ir tie žmonės dirba ir pagreitina prašymų dėl pagalbos sprendimo. Europos institucijos e, komisija finansuoja šios projektus tiksliau, projektą e, finansuoja, pagal kurį dešimt jaunų prokurorų bus integruoti į mūsų komandą tribunale. Po kelių metų tie kolegos 10-20 metų dar turės tęsti tyrimus, dalyvauti teismo procesuose, bylose dėl karo nusikaltimų ir genocido ir jų darbas taip pat priklausys daug ko nuo to, kaip mes sugebėsime suorganizuoti perėjimą iš tribunolo į regionus vietoje. Ir tie par... kontaktiniai pareigūnai ir jauni prokurorai mums yra labai svarbus ir tai rodo šiandieną, kad mes visi dirbame viename ligmenyje, kad dirbame tais pačiais tikslais e, siekėme nuteisti žmonės, kurie yra atsakingi už nusikaltimus regione. Aišku, situacija nėra ideali. Vienas iš bendradarbiavimo silpnųjų aspektų yra tas, kad tarp buvusios Jugoslavijos valstybių užtikrinti bendradarbiavimą yra labai sudėtinga dėl to, kad nėra teisinio pagrindo E, išduoti, pavyzdžiui, iš vienos šalies pilietį į kitą buvusios Jugoslavijos šalį. Ir tai yra gana keista, nes galima sakyti, kažkada buvo tai viena šalis ir asmenys buvo galima perkelti labai lengvai, bet šiandien yra iškilusių teisinių kliūčių ir mes galvojame, kad uh, Europos institucijos ir ES čia gali suvaidinti svarbų vaidmenį, e, paremdama tuos, kurie e, pasisako už tai, kad reiktų pakeisti atitinkamai teisės aktus. Taigi tiek bendrųjų pastebėjimų. Kaip sakiau, remiamės trimis svarbiausiais dalykais. Pirmiausia, bandome e, baigti nagrinėti visus teismo visas teismo bylas, dešimt dabar yra nagrinėjama, e, visi žino apie Karadičiaus teismą, bet dar yra dešimt, kitaip tariant, devini, e, devini dar atvejai, mums reikia pinigų, kad išnagrinėtume tas bylas, taip pat mums labai svarbu, kad būtų e, likę besislapsantis asmenys sulaikyti ir čia jūsų parama bus labai labai svarbi. Toliau reikia sustiprinti teismus regione, tai mums yra prioritetas ir žinau, kad e, tai yra prioritetas jūsų institucijoms. Labai ačiū, o dabar esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. <clears throat> Grazie, signor eh, pubblico ministro. Ačiū. Pone prokurere, dėje teks kolegoms apriboti kalbėjimo laiką. 16 val. turime baigti diskusijas. Pirmasis ponas Poselt. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Bramets, tik pasakysiu, kad visiškai palaikau teismo darbą, bet turiu pakankamai kritinių klausimų. Pirmiausia, dėl jūsų vaidmens. Jūs esate generalinis e, advokatas, jūs mums padėkojote e, teismo vardu. Na, bet ar teismo vardu neturėtų kalbėti teisėjai, juk egzistuoja advokatai, prokurorai, teisėjai. Taigi, ar nekėla pavojus, kad e, prokurorai, tarkime, pradės e, politikuoti, bus įtraukti į politinius procesus. Antras klausimas – nepakankamas bendradarbiavimas su Kroatija. Tikrai reikia labai atsargiai kalbėti. Jūsų pirmtakė sakė, kad ji puikiai žino, kur yra ponas Gotovina, kad jis slepiasi viename e, vienolyne, tačiau paaiškėjo, kad jis iš tiesų jis yra Ispanijoje, po to jie teko atsiprašyti, teikti, kad jie suklaidino žvalgybos tarnybos, ar nepasikartos istorija ir ar jūsų nesuk klaidins žvalgybos tarnybos. Taigi noriu paklausti, tie dokumentai, kur jūs negavote, kuriuos tačiau kritikuojate, bet neaišku, ar jie iš tikrųjų egzistuoja. Ką jūs apie juos žinote? Trečiasis klausimus dėl e, susitarimų dėl ekstradicijos. E, E, tokių sutarimų nėra, iš tiesų ten vyko karai, ten vyko e, smurtas, iš ties e, pakankamai suprantama, kodėl nėra ekstradijos susitarimų. Ar nereiktų šį klausimą traktuoti kiek jautriau? Ačiū, ponė Poselt. Dabar ponė Dekaiser. Trys minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Bramerts, Žinote, jog visuomet palaikome jūsų siekį ginti teisinę valstybę, teisę bei žmogaus teisės, kalbant apie e, tribunolą buvusiai Jugoslavijai. Šį klausimą ir iškiausias problemas jau palėtė ponas Poseltas. Dėl karo dėl nepriklausomybės 90-91 metais buvo įvariausių nuomonių. E, dabar yra įkurta darbo grupė, kad būtų galima išklausyti ir nepriklausomę šalį. Kokia būtų jūsų nuomonė? Taigi klausimas toks, ar manote, jog šios darbo grupės ar komiteto, komisijos darbas e, bus labiau politinis, ar tai bus daugiau ekspertų darbo grupė. Be to, ar joje turėtų dalyvauti trečiosios šalės, kokios jos turėtų būti ir apskritai, ar tų trečių šalių reikia. Ačiū. La parola, la... Dėkui poniai De Kaiser. Dabar ponė Neits. Beje, ji buvo pranešėja dėl e, Hagos tribunolo per praėjusią kadenciją. Tris minutės jums. Ačiū ponė pirmininkė, ponė Bramert, mėly kolegos, dėkui, ponė pirmininkė, kad primėte mano pranešimą, jis buvo priimtas spalio mėnesį. Labai e, įdomu buvo prie jo dirbti, o dviejų kolegų pasisakymai liudyje, kiekgi daug kliučių laukia mūsų šiame kelyje, visi turi savo interesus, todėl sunku išlikti teisingame kelyje, išvengti e, šalikelės. Pone generalinė prokurorė, manyčiau, kad jūsų pozicija skiriasi nuo jūsų pirmtakės. Tikrai ne, neprašau jūsų pakomentuoti šios minties, to nereikia bet iš tiesų negalima atleisti žmonių nuo baudžiamosios atsakomybės. Tokie, tokia mintis iš tiesų neprimta, nesvarbu, kokį tikėjimą tas žmogus išpažįsta, iš kur jis yra, kokios tautybės. Jeigu žmogus yra persiekiojimas dėl labai sunkių nusikaltimų, jis turi būti patrauktas atsakomybėm. Rengdamas, e, rengdamas savo pranešimą, Mm, eh, sužinojau, kad Serbijos Respublikoje, jeigu neklystu, aišku, egzistavo galimybė eh, nusikaltelėms eh, paprasčiausiai išeiti iš kalėjimo be jokių papildomų sąlygų, jiems buvo atvertos duris į laisvę. Na, tai nebuvo baisiai išplitęs procesas, bet tokių įvykių kartais nutikdavo. Toliau jūs sakėte, kad pagerėjo bendradarbiavimas su Bosnijos ir Hercegovinos e, teisinėmis struktūromis. Gal galėtume kiek išsameu pakomentuoti tą situaciją. Ačiū, ponė Neits. Dabar žodis ponui Svobodai, kuris, jis, kuris pirmininkauja darbo grupiai dėl vakarų Balkanų. Ačiū. Pone pirmininkė, du klausimus noriu paliesti dėl ekstradicijos visiškai jums pritariu. Išties reiktų stipriau paspausti regiono vyriausybės. Aišku, ten vyko pilietinis karas. Tikrai neprimtina tai, kad kruatas išvyksta į Bosniją ir Hercegoviną ir džiaugiasi, kad jo niekas negali išduoti. Situacija nepriimtina. Būtina spausti tas šalis. Kitas klausimas Na, jūs dar nespėjote atsakyti poniai De Kaiser, bet reiktų pagalvoti apie štai ką. Jūs esate, užimate tam tikrą politinį postą ir jūsų žodis tikrai gali nulemti valstybės narystę Europos Sąjungoje arba jos neprieimimą. Taigi jūs turite puikią galimybę uh, pasinaudoti savo postų bei pasitelkti ekspertų poziciją ir įstikinti, ar e, šalis iš tikrųjų įgyvendina tai, ką žado. Aš nesu teisininkas, studijavau teisę, mm, bet mane sudominė e, toks sakinys, kad norime rezultatai Kroatijoje nebuvo pasiekti ir reikia e, tęsti pastangas ir net jas sustiprinti. Taigi Prisiminkime, ką sakė ponas Posilt. Ar teikėte, kad Kroatija nedaro ką privalo, ar jį bendraubebiauja ne šimtų procentų, ar jai reikia sustiprinti pastangas, o gal jie visiškai bendradarbiauja ir jai reikia tiesiog tęsti tas pastangas. Todėl reikia labai gerai atskirti tas frazes, kadangi jos turi mm, svarių pasiekmių šiai valstybei. Taigi, ar jie bendradarbiauja ir reikia ir viskas tvarkoje, ar reikia užtikrinti visišką bendradarbiavimą. Argi yra taip, kad Kroatija žino, kurie nusikalteliai, bet atsisako jų ieškoti ir juos išduoti. Tai būtų labai sudėtinga. Eh, Dabar žodį vėlgi suteiksiu ponui Bramertsui. Prašau per penkias šešias minutės atsakyti į pateiktus klausimus. Pradėsiu nuo pirmųjų trijų klausimų ar komentarų. Taigi, paklausėte, ar mūsų atliekamas darbas nėra pernelyg politizuotas. Vienintelį kartą, kai pasisakiau tribunolo vardu, tuomet, kai kalbėjau apie rezoliuciją, kadangi tai buvo pakankamai saugu, nes e, ši rezoliucija palaiko tribunalą kaip visą instituciją. Kitais atvejais visuomet stengiuosi kalbėti tik prokurorų vardu. Žinau, kad kartais e, persikerta ribos, tačiau stengiuosi jų griežtai laikytis. Save laikau ekspertu, kuris e, patenkia ataskaitas apie tai, kas yra teigiama, kas yra neigiama. Ir bandau suteikti kitiems galimybę priimti politinį sprendimą, pagrysti tą jų politinį sprendimą. Tikrai suvokiu mano darbo svarbą. Dažnai žurnalistai manęs klausia, nemanote, ar reikia jau Kroatiją, bet bei Hercegovinai įstoti į ES, ar dar ne per anksti, ar ne per vėlų. Tikrai niekada į tokias klausimus neatsakinėjau, e, kadangi tai ne mano darbas. Aš tiesiog parengiu ataskaitą, kuri išdėstų tai, kas yra gerai, blogai, o jau jūsų darbas priimti politinį sprendimą bei padaryti išvadas. Žinoma, sunku komentuoti mano pirmtakės darbą, to nedarysiu. Akivaizdu, kad mes turime bendradarbiauti su saugumo, žvalgybos mm, struktūromis. Mūsų persiekiami asmenys yra nepaprasti, nusikalteliai turi plačių ryšių vyriausybėje, valdžioje ir taip toliau. Todėl mums neišvengiamai reikia žvalgybos tarnybų pagalbos. Bet tikrai nežadu pasakyti nie žodžių ir niekada nesakiau, e, kur slepiasi mladžičius ar kiti nusikalteliai. Šiame kontekste nuolat sakydaviau, atsižvelgiant į Serbijos pateikėme informaciją, neturime prielaidos neteikti, kad jo nėra Serbijoje. Taigi labai atsargi formuluotė. Čia e, galime pereiti prie ekstradicijos susitarimų. Keletas klausimų buvo dėl to užduota. Aišku, šiame regione e, vyko karas. Labai sunkiai ir lietai vyksta susitaikymo procesai, tačiau šiandienos pakankamai geros tendencijos yra tokios. Visų trijų šalių generaliniai prokurorai ir mes rengiame bendrus e, susitikimus, kūrėme bendras duomenų bazės, bandome koordinuoti darbą. Taigi praktinis bendradarbiavimas yra nuėjęs daug toliau negu dabartinis teisinis pagrindas. Todėl e, svarbu, kad tą praktinį bendradarbiavimą lydėtų ir teisinės priemonės. La Croatie. Pone De Kaiser kėlė keletą klausimų apie bendradarbiavimą su Kroatija. Na, man nėra lengva atsakyti į klausimą, ar tyrimų komiteto darbas yra daugiau politinio ir techninio pobūdžio. Prievolė bendradarbiauti su tribunolu yra įpareigojimas prievalė tenkanti valstybei, valstybei vyriausybei ir būtent jie ir nusprendė įsteigti tyrimų komitetą tam, kad būtų galima surasti besislapstančius nuo teisingumo asmenis. Ir kaip žinote, buvo daug vidinių tyrimų komitetų, buvo bandoma surasti dokumentus ir praeitais metais premjeras prieėmė sprendimą įsteigti šią darbo grupę. Aš neišsakysiu savo nuomonės, būtent ar tai yra 80 procentų techninio, 20 procentų politinio pobūdžio komitetas, ar priešingai, kartais yra labai sunku daryti skirtumą tarp to politinio ir techninio darbo. Ir e, norėčiau dabar perėti prie paskutinio man užduoto klausimo. Reikia pirmiausia susivokti, ko mes konkrečiai norime iš Kroatijos. Jūs klausėte, ar mes pasisakome už trečios šalies paramą ar ne. Vėlgi, tai yra labai jautri sritis. Kroatija yra suvereni valstybė, turinti galimybę bendradarbiauti su tribunolu. Ir jeigu Kroatija mano, kad parama iš išorės būtų jiems naudinga, kodėlgi ne? Aš asmeniškai nematau, ką galėtų naujo įnešti bendradarbiavimas su trečiaja valstybė. Šalia to, kas jau buvo pasiekta, tačiau tai yra sprendimas, kurį priims pati Kroatija. Buvo užduotas klausimas apie tai, kas vyksta Sarajeve ir Bosnijoje. Kaip jau teigiau anksčiau, vyko daug susitikimų su karo nusikaltimų tyrimų tarnyba Ir ta tarnyba šiek tiek yra susilpnėjusi pastaruoju metu. Bosnijoje yra daugiausiai potencialių bylų. Dešimtys potencialių bylų, kurias reikia išanalizuoti. Ir aišku, išteklių nėra pakankama Ir tai per ateinančius kelis mėnesius, netgi metus, bus vienas reikšmingesnių iššūkių. Ir bet kokia kolegų iniciatyva šioje srityje būtų tikrai labai sveikintina. Na ir paskutinis klausimas dar buvo susijęs su tuo, ką aš teigiau savo įžanginėme žodėje, būtent, kad reikia išlaikyti pastangas ir kita vertus jas kažkaip bandyti sustiprinti. Mes, kaip tribunolas, bandome būti kuo galima pragmatiškesniais ir korektiškesniais. Ir aš tiksliai na, nežinau, ar tie dokumentai buvo ar nebuvo sunaikinti. Mes tiesiog žinome, kad tie dokumentai egzistavo kažkuriuo momentu, tai dėl to nėra jokios abejonės ir mūsų e, kolegos kruatai sutinka, kad buvo tokie dokumentai. Mes nesutarėme dėl tų dokumentų skaičiaus, kiek jų buvo, tačiau visi supranta, kad norint imti, imtis karinių veiksmų, reikalingi kariniai žemėlapiai ir kariniai planai. Taip pat suvokėme, kad kažkuriuo tai momentu buvo, žmo, buvo žmonės, kurie paėmė tos dokumentus. Ir dabar tiksliai šiandieną nežinome, ar tie dokumentai buvo surinkti, ar, ar sunaikinti, ir ar yra paliktos kažkokios kopijos tų dokumentų, ar jų iš vis nėra. Na ir mes tiesiog prašome išsamaus patikimo tyrimo, išsamaus, ta prasme, kad būtų išanalizuojami visi įmanomi kanalai. Ir mes manome, kad nepakankamai buvo, e, ne visi kanalai buvo išanalizuoti Kroatijos e, e, atveju. Ir taip pat tie rezultatai turi būti pateikiami taip, kad na, jie būtų patikimi. Ir mes neprašome kažko, kas būtų, ko nebūtų įmanoma padaryti. Mes pripažįstame, kad darbo grupės darbas yra labai svarbus ir vyriausybė teigia, kad, na, kad tai yra toks nuolatinis testinis darbas. Mūsų manimų tai yra pozityvus elementas. Žinome, kad ta darbo grupė veikia ir raginame institucijas ir toliau ieškoti, bandyti surasti tuos dokumentus. Ir manau, kad viską pasakiau. Pirmininkas. Ačiū. Dabar tik tai dvi minutės bus numatytos pasisakantiesiems. Pone Kopa. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Bramets, aš irgi norėčiau Jūs pasveikinti atvykusi į Europos parlamentą, padėkoti Jums už Jūsų pastangas, bandant atkurti teisingumą buvusioje Jugoslavijoje. Taipogi norėčiau pasveikinti jūsų pastarąją ataskaitą apie Serbiją, kuri buvo pateikta Junktinių tautų saugumo tarybai. Toje ataskaitoje kalbama apie tai, kad Serbija dabar žengia ES link. Ir jūsų išsakytose pastavose jūs teigiate, kad Serbija padarė pažangos bendradarbiaudama ieškant Mladičiaus ir Hadžičiaus ir buvo nuspręsta, kad bus, bandyta, bus bandoma ratifikuoti stabilizavimo sutartį e, per ateinančius šešis mėnesius. Tai sutampa su kitų šešių mėnesių laikotarpiu, kuomet bus parengta nauja ataskaita. Ir tai yra labai svarbu mūsų komitetui, kadangi mes tiksliai turime žinoti, ko dar jūs tikitės serb, iš Serbijos per pastaruosius, per ateinančius kitus šešis mėnesius, šalia tų e, dviejų nusikaltelių sulaikymo ir areštavimo. Mes tekste kalbame, jūs tekste kalbate apie visapusišką bendradarbiavimą. Kas slypi po šią savoką, ko Serbija dar nėra padariusi, kad tas bendradarbiavimas būtų pilna teisės visapusiškas, šalia, kaip jau minėjau, e, besislapstančiųjų sulaikymo. Pirmininkas dėkoju ponė Kopa, e, ponas Kačin, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Pone Bramercai, norėčiau pirmiausia pasveikinti Jūs, kaip puikiai dirbantį prokurorą, nepaisant to, kad yra žmonių, kurie nėra patenkinti Hagos tribunolos padarytomis išvadomis, tačiau aš manau, kad labai svarbu ieškoti karo nusikaltelių juos nuteisti. Taigi jūsų darbas yra labai svarbus. Ir man jūsų vaidmuo nėra vien tik tai susijęs su tam tikrų sąlygų sukūrimu, tam, kad nuo kolektyvinės atskaitomybės ir atsakomybės, kai ištisos tautos yra kaltinamos nusikaltimais, nuo, nuo to pereiti prie individualios atsakomybės ir atskaitomybės tenkančios asmeniui. Ir aš tikiuosi, kad tie du bėgliai e, bus surasti ir pristatyti Hagai. Na ir aišku, politinės pasiekmės būtų labai pozityvios, nes tuomet mes Europos parlamente galėtumėme pradėti stabilizavimo ir asociacijos sutarties ratifikavimą. Labai džiaugiuosi, kad jūs pažymėjote, jog bendradarbiavimas su Serbija yra efektyvesnis. Laikinas priekybos susitarimas e, greitai įsigalios ir tai yra pozityvų ženklas. Na ir va, na, dar vienas dalykas, kuris man, mano manimu yra svarbus, būtent tuos nusikaltimus integruoti į kolektyvinę ES ir Vakarų Balkanų atmintį. Belgrade vyksta kontroversiškos diskusijos debatai apie tai, ar Serbija turėtų laikytis e, kažkokios tai pozicijos dėl Serebr... Serebrenicos ar ne. Ir aš norėčiau paklausti, kokia yra jūsų nuomonė. Gal galėtumėte pasakyti, ką apie tai galvojate. Aš manau, kad Serbijai reikia šiek tiek pamastyti, viską gerai apmastyti tam, kad galėtų žengti į ateitį ir Aš manau, kad individuali atsakomybė bus paprastesnė, nes daugiau žmonių suvoks, kad Mladičius ir Hadžičius turi kuo greičiau būti patraukti atsakomybę. Dėkoju, ponas Angorakis. Ačiū pirmininkė. Na, aš manau, kad vertinant tai, kas nuvyko, kad tai, kas vyko ir išklausius prokuroro šiandieną, uh, Matome, kad atėjo laikas tribunolui po trupučiuką užbaigdinėti savo darbus. Na, pagrindinė idėja yra atkurti demokratiją ir teisingumą buvusios Jugoslavijos respublikose, o teismo egzistavimas ir nesažiningas to teismo darbas įneša daug nestabilumo Balkanų regione. Buvo teigiančiųjų, kad teismas yra būtinas nuteisti už karo nusikaltimus. Na, taip ir vyko, tačiau aš nemanau, kad netokiu būdu turėtų vykti šis teismas. Pavyzdžiui, na, buvo daug nusikaltimų gazoje padarytų, bet niekas iš Izraelio nebuvo patrauktas baudžiamojo atsakomybėn. Ir Tonis Blairas pripažino, kad melavo Junktinės karalystės žmonėms ir visam pasauliui ir pradėjo karą. Ir niekas nekalba apie tai, kad Blairą reiktų irgi patraukti atsakomybę. Honorevole Weigel per 2 minutį. Spoštovani gospod predsedujoči. Ponas Vaigo. Labai ačiū. Pirmininkė, ponė Pramets. Uh, Jūs turite didžiulį moralinį autoritetą. Jums patikėta galimybė prisidėti prie katarsio, kurį turi patirti regionas, kuriame vyko tiek daug žiaurumų. Ir manau, kad jūs turite tęsti savo darbus. Leiskite man pasakyti keletą pozityvių žodžių apie jūsų pirmtaką, kuris, kuri E, labai daug dirbo ir kuri visomis išgalėmis stengiasi užkirsti kelią tam, kad e, tie, kurie vykdė nusikaltimus, e, liktų nenubaus, liks nenubausti. Bet gal dabar yra apie memoarus kalbėti per nelik anksti. Man regis, dėl Kroatijos tam tikri poslinkiai labai svarbus. Mes norime, kad jį įstotų į ES kaip galima greičiau. Taigi svarbu tęsti suplanuotus darbus. Aš manau, kad mūsų parlamentas šiandien vėliau diskusijose apie šį aspektą taip pat dar pakalbės. Aš labai Aš manau, kad vis tik tai buvo padaryta klaidų, pavyzdžiui, e, suteikiant malonę žmogui, kuris nužudė vaiką. Aš ką tik kalbėjau apie katarsį. Labai svarbu, kad jis vyktų labai aiškiai visiems pastebimai ir visame regione. Dėkoju Jums paskutinis pasisakys dviems minutėms dabar ponas Howitt. Ačiū pirmininkė. Kaip ir kiti, aš noriu pasidžiaugti, kad jūs esate pas mus ir mes norime patikinti jūs, kad mes remiame jūsų darbą ir taip pat e, stengiamės pateikti buvusios Jugoslavijoms šalims, e, perteikti žinia, kaip svarbu bendradarbiauti su jūsų institucija. Aš norėčiau paklausti jūsų šiandien, pakomentuoti, jeigu galėsite ir norėsite, kaip vyksta Kroatijoje e, bylų nagrinėjimas dėl karo nusikaltimų ir kaip vyko. Ir dabar jūs sakėte, kad pervesite tam tikras likusias bylas ir kaip jūs pasitikite teismų sistema Kroatijoje, ar jis sugebės tas perduotas bylas deramai ir išsamei išnagrinėti. Ir ką galėtumėte dabar pasakyti apie tai, e, kiek pasiekta pažangos dėl tų bylų sistemų, jeigu galite komentuoti. Ir taip pat norėčiau jūsų paklausti, uh, dėl etninių dalykų, kaip dėl tų bylų, ar yra kažkas nubaustas, e, teistas e, už karo nusikaltimus etninių pagrindų Kroatijoje. Dar vis tik tai paskutinis kalbėtojas, ponas Donšon, e, saugumo pakomitečio pirmininkas. Aš labai trumpai Dešimt ar dvylika kolegų kalbėjo apie Kroatiją, apie dokumentų siuntimą, tačiau Mladičius tebėra laisvėje, praėjus penkiolikai metų po Serebrenicos. Girdime apie pažangą, kalbama apie tai, kad Serbija visiškai bendradarbiauja. Aš džiaugiuosi, kad serbai pademonstravo bendradarbiavimą, apie kurį jūs kalbate savo ataskaitoje. Bet prokurorė, mes žinome, kad kai kurie žmonės tebesi slapsto ir kad Serbijos valstybės aparatas visai neseniai dar juos rėmė ir kai kas e, gavo vos ne karinės pensijas ir kai kurie žmonės tebesi slapsto praėjus 15 metų ir jūs sakote, kad tai yra pažanga. Apie kokią pažangą jūs kalbate? Ar tai yra tikra pažanga, ar greit pamatysime rezultatus? Ar turėtume pasitenkinti kažkokiais miglotais apibendrinimais. Taigi tiek. Pirmininkas, dabar suteiksiu žodį prokurorui ir jeigu jis galėtų kalbėti ilgiau negu penkias minutės, kad galėtume baigti ketvirtą valandą. Prašom. Pirmasis klausimas. Ko tikimasi iš Serbijos? Ta pati galiu pasakyti ir atsakydamas į paskutinį klausimą. Gegužę pateiksime savo kitą ataskaitą, ten pasakysime, kas pasiekta nuo paskutinės gruodė paskelbtos ataskaitos. Be beglių klausimo. Viskas vyksta kaip ir anksčiau, vyksta bendradarbiavimo e, darbas, mes labai gerai bendradarbiavime, gauname visus dokumentus, kurių norime. Toliau beglių klausimas. Aš iš tikrųjų nenorėčiau jums sukurti įspūdžio, sudaryti įspūdžio, kad viskas yra gerai mano nuomonė ir kad nereikia jokių paskatinimų. Visiškai ne. Bet man, kaip vyriausiam prokurorui, taip pat labai svarbu nuosekliai, nuosaikiai vertinti. Aš e, kas savaitę žiūriu tai, kas daroma. Ir matome, kad kol kas e, siekiama gero baigtinio rezultato. Aš gaunu techninę informaciją apie tai, kas yra daroma ir aš negalėčiau suprasti tikriausiai, kodėl atskleisti jums informacijos. Vyksta operatyvinė veikla, kai kurios kryptis gali būti sėkmingos, tai mes galbūt turėtume rezultatų birželį, bet jeigu kartais kai kurios mūsų linijos neteisingos ar kokybė nepakankamai gera, aš tą, apie tai pakalbėsiu taip pat kitoje ataskaitoje. Aš jau pradžioj sakiau ir dar noriu pakartoti, kad beiglių areštavimas mūsų pats didžiausias pro, prioritetas. Ir tik labai nedaug žmonių yra gavę pasikeimą ieškoti tų bėglių. Aišku, yra kitų grupių, kurios remia bėglius, taigi labai mūsų darbas yra sudėtingas. Praeitoje ataskaitoje buvo kalbama apie tam tikrus pozityvius elementus susijusius su tam tikrų operatyvinių grupių darbu. Aš taip pat norėčiau paremti jų poziciją, paskatinti, padrasinti e, tuos žmonės, kad jie testų savo darbą. Ir po kelių mėnesių pamatysime, kaip mums sekasi. Tribunolas nebaudžia šalių, neteisė šalių, bet tik žmonės. Ta mes sakome aiškiai savo partneriams regione. Su Serbijos, Serbijos žmonėmis ir vyriausybė neturime čia jokių problemų. Mes ieškome tam tikrų žmonių, kurie at, asmeniškai yra atsakingi už baisiausius Europoje vykdytus nusikaltimus. Ir mes dirbame bendradarbiaujame su operatyvinėmis struktūromis šalyse ir dirbame būtent vadovaudamiesi šių principų. O kai kurios klausimus turi pati Serbija išspręsti, bet plačiau kalbant, mes turime paskatinti susitaikymą. Aišku, apie tai galima kalbėti ištisas valandas. Egzistuoja ir tam tikri E, suvaržymai tos veiklos, nes vienas dalykas yra užtikrinti teisingumą, bet susitaikymas yra kur kas platesnis dalykas ir čia vietos valdžia turėtų suvaidinti svarbesnį vaidmenį. Jūs tikriausiai e, matėte SBO paskelbtą spaudoje tyrimą, kur pasakyta, kad tik 65 procentai žmonių Serbijoje E, sutiktų su išdavimu likusių bėglių. Ir iš tikrųjų sumlaičios išdavimu ir dabar matome, kad mažė priežasčių laikyti jį didvyrių, bet taip pat aišku, kad reikia dar daug ką padaryti politikai regione, vyriausybės nariai turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį ir paremti tarptautinio teisingumo vaidmenį. Paskutinis klausimas. Kiek mes pasitikime Kroatijos teismais, jų pajėgumais? Kaip žinia, generalinis Kroatijos e, prokuroras yra ponas Baičius, aš su juo jau kaip kolega dirbu keletą metų, Aš pasitikiu jo vadovavimu. Jis niekada mums nesuteikė jokio pagrindo abejoti jo atsidavimu, e, tirdent šias bylas. Aišku, ne viskas yra tobula dėl išteklių. Būsios Jugoslavijos šalių problemos yra, kaip ir kitų kai kurių šalių pranašios problemos. Bet Kroatija, Kroatijoje viskas yra lyg neblogai dėl nagrinėjimų bylų susijusių su karo nusikaltimais. Bosnijoje bylų skaičius lyginant su ištekliais yra labai didelis. Labai aišku yra, kad jie neturi išteklių net mažos dalies tokių bylų išnagrinėti. Nežinau, ar atsakiau į visus klausimus, tikiuosi, kad taip. Labai ačiū prokurorui. Šį klausimą jau aptarėme. Norėčiau padėkoti Jums, ponas Branacai, kad atvykote, kad atsakėte į mūsų klausimus. Mūsų komitetas Jūs remia. Manau, kad visiems daro įspūdį Jūsų atliekamas darbas ir linkime jums sėkmės, tęsiant darbus, taip pat tikimės kuo greičiau susitikti. Dabar trumpa techninė pertraukėlė, kolegos, paskui šeštasis darbo tvarkės punktas. E, Sustiksime su ponu Fuere, kuris yra specialus įsigaliotinis buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje. Kalbėsime apie pernai metų rezoliuciją dėl pažangos ataskaitos. Dviejų minučių pertrauka.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 Colleghi, possiamo riprendere i lavori, sono passati i due minuti ed è con noi. Taigi, mėly kolegos, dvi minutės prabėgo. Prie mūsų prisijungė dar vienas svečias, ponas daktaras Ervanas Fiore, kuris yra es specialiusis įgaliotinis buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje. Ponas Fore jau ketvirtą kartą atvyksta pas mus, eidamas specialiojo įgaliotinio pareigas, atvykstate į AFETO komitetą. Tai liudyje, kaip intensyviai parlamentas seka bei domisi situaciją buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, mus domina ten padaryta pažanga, apskritai situaciją šioje šalyje. Šiandien mūsų komitete diskutuosime apie pakeitimų svarstymus dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos buvusiai Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaitos. E, ponas Taler yra pranešėjas. Praėjusieji metai politinė prasme buvo svarbus, kadangi daug rinkimų vyko, e, stojimo procedūra, pasirinkimo stojimo procedūra e, tęsiasi, stiprėjo. Makedonija, jos pareigūnai įrodė, kad sugeba pasimokyti iš praeities klaidų, sugeba e, atitikti tarptautinius standartus, leidžiančius prisijungti prie Europos valstybių šeimus. Galime tuo tik pasidžiaugti. Galime pasidžiaugti ir tuo, kad skaitydami naujausią komisijos pažangos ataskaitą, ten aišku visa situacija yra apibūdinta bei pateikiama rekomendacija pradėti dėrybas dėl stojimo. Nepaisant visus tos padarytos pažangos, bendrųjų reikalų taryba nusprendė iki 10 metų kovo mėnesio atidėti sprendimą dėl dėrybų dėl stojimo pradžios. Būtina pasiekti bendrą sprendimą su Graikija dėl šios valstybės pavadinimo, kadangi dabar, dabar vartojamas pavadinimas yra pakankamai ilgas ir reiktų sugalvoti, kaip ši buvusi Jugoslavijos Respublika turėtų vadintis ateityje. Pagrindinė problema yra ta, kad buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija susidūrė su daug svarbių iššūkių - kova su korupcija, nusikalstumumu, administracinė reforma, taip pat žmogaus teisų uh, srityje yra daug trūkumų, santykiai su Albanų mažuma, po to tarptautinių konvencijų ratifikavimas. Nu, dar pasakysiu, kad praėjusiu metu gruodžio 19 dieną buvo šiai ša, šios šalies piliečiams svarbi data. Nuo tos dienos jie Šengeno erdvėje gali judėti be vizų, tuo tikrai džiaugiamės. Komisija palaikė e, bei padėjo žengti šį šaliai šį svarbų žingsnį. Aišku, daug įdomaus nutiko, o dabar nekantraudami laukiame jūsų pasisakymę, ponė Fuore. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmėjų užsienio reikalų komiteto nariai, dėkui už suteiktą galimybę pasisakyti čia šiandien. Džiugu, kad tęsiasi ta kasmetinė tradicija, prasidėjusi tuo met, kai buvau paskirtas S specialių įgaliotiniui bei komisijos delegacijos vadovu buvusiai Jugoslavijos Respublikos Makedonijai. Tas įvyko 2005 metais. Tikrai mes vertiname tą svarbų žvaidmenį, kurį EP suvaidino e, palengvinant vizų režimą. Šis įvykis parodė visiems piliečiams ES bei Balkanų valstybėms, kad sunkus bei sėkmingas darbas reformuojant šalį yra pripažįstamas ir už tai yra atlyginama. Tie iš jūsų, kurie dalyvavo uh, Skopijose vykstančiose šventiniuose renginiuose. Gruodžio 18 dieną galėjome matyti, kaip e, Makedonijos piliečiai džiaugiasi šiuo įvykiu. Galime padėkoti ponui Taler už, e, pare, už rezoliuciją bei ponui Hatsimarkakis, kuris yra vienas iš tarp parlamentinio komiteto pirmininkų bei tikrai nekantraujame Skopijai vasarį sulaukti jūsų komiteto bei tarp parlamentinio komiteto delegacijos. Šis komitetas suvaidino neįlynį vaidmenį, stiprinant santykius tarp abiejų parlamentų bei skatinant reformas šioje šalyje. Nebijoju, kad situ, panašus įvykiai tęsis. Pone pirmininkė, kaip teisingai minėjote, devintieji metai iš ties buvo labai geri šaliai. Vyko prezidento bei vietos rinkimai Jie padėjo susigražinti žiai šaliai demokratinės šalies įvaizdį bei pateisino dėtus demokratinius lūkesčius, atitiko demokratiniai šaliai keliamus reikalavimui. Toliau buvo sustiprintos reformos, teigiami įvykiai buvo stebimi parlamento veikloje. E, tas nutiko nebe nuolatinio dialogo tarp partijų. Be to buvo atsižvelgiama į komisijos nustatytas gairės, jos dažnai buvo priimamus bendru sutarimu. Aišku, komisija pripažino šias pastangas bei rekomendavo pradėti dėrybas dėl stojimo. Praėjusiais metais vyko dar vienas svarbus įvykis, būtent sienos demarkacija su Kosovu. Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija yra pirmoji šalis regione, kuri išsprendė visus sienos demarkacijos klausimus su kaiminėmis. Iš ties tai padeda stiprinti gerus kaimininius santykius, didinti stabilumą regione. Būtina siekti, kad ši šalis e, toliau aktyviai dalyvautų karinėse misijose, tai jau daro karinėje misijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje. Tai taip pat padeda stiprinti regioninį stabilumą. Koalicija dirbo pakankamai e, stipriai, nepaisant e, kai kurių e, įvykių. Spaudoje buvo pasirodę straipsniai, sukėlė pakankamai daug aistrų tarp įvairių šalies etninių grupių. Tačiau susitaikymo pas, procesas vyksta. Galiausia gruodis sprendimas sus, palengvinti vizų režimą yra džiugu, tačiau dėje po to buvo nusivylimas dėl tarybos sprendimo. Kartojame Makedonijos e, vyriausybei, kad būtina rasti sprendimą dėl pagalbos misijos. Vyko daug konstruktyvių mm, sustikimų tarp abiejų premjerų, tai padėjo sukurti pasitikėjimo atmosferą, reikia ją stiprinti. Tikrai atėjo akimirka, kai uh, E, turime, par, turi šalies vadovai parodyti visą drąsą bei sugebėjimą pirmauti, imtis veiksmų. Taigi šeši mėnesiai praeis be e, naujų, naujos pažangos, o tolesnės vėlavimas gali sukelti papildomos etninės įtampos bei e, paskatinti nestabilumo augimą šalyje. Taigi, kokie pagrindiniai iššūkiai laukia šalies be minėtų problemų, būtina stiprinti politinį dialogą tarp visų pusių praėjusių gruodį, e, pirmininkavo ar pri, priėmiau per pietus visų šalies, lyder, visus šalies politinius lyderius. Tai buvo pirmas jų sutikimas nuo praėjusių metų Liepos Taigi visos partijos turi dėti didesnės pastangas e, kalbėdamos tarpusavėje, o liberalų vadovaujame vyriausybė turi prisimti lyderio vaidmenį šiame procese, nes ši liberalų partija turi daugumą parlamente, kontroliuoja du trečdalius visų savivaldybių. Visi politiniai lyderiai turi dėti visas pastangas, ne e, tiems įžeidimams, kurių vis dar netrūksta, bet bendro vardiklio paieškoms siekio vykdyti reformas bei dėti visas pastangas, kad būtų rastas sprendimas dėl pavadinimo. Svarbus e, formas, kuriant šį konsensusą, aišku, yra nacionalinis Europos integracijos e, nacionalinė Europos integracijos taryba, ten dalyvauja visos partijos, pilietinė verslo bendruomenė, religinių bendruomenių atstovai. Manyčiau, kad ši taryba turėtų sulaukti platesnės vyriausybės paramos bei turėtų paskatinti gilesnį dialogą tarp visų dalyvaujančiųjų pusių. Toliau reikia Ohrudo e, pamatinis susitarimas Taigi šis Ohrido pagrindų susitarimas mm, yra labai svarbus, siekiant etninio susitaikymo, daug jau nuveikta, bet procesai tęsiasi. Tai yra ne tik teisės aktas ir jo įgyvendinimas. Svarbiau yra ta dvasia, e, tas, ta dvasia, kurią būtina įgyvendinti bei įdėkti. Tas ypač jaučiama švietimo srityje kur praeisiais metais regėjome pakankamai nerima keliančių tendencijų dėl mm, kalbų segregacijos, kad e, izoliuojamas kalbų mokymas, apsiribojama e, viena kalba vienoje bendruomenėje. Ačiū Dievui pasikeitė, esbo nacionalinių mažumų komisaras prisidėjo prie padėties pakeitimo. O dabar yra įdėktas Albanijoje etinėse mokyklose valstybinės kalbos mokymas e, pradinėse klasėse, tai sukėlė pakankamai didelę įtampą, tačiau ar buvo rastas sprendimas, dėl to tikrai džiaugiamės. Visą tai liudyje, kad vyriausybė turėtų jautriau spręsti visus etninius klausimus. Decentralizacija daug padaryta, bet reikia nuveikti dar daugiau pasiremant sukauptą patirtimi. Reikia savivaldybėms e, suteikti daugiau lėšų, kurios leistų joms įgyvendinti gautus naujus įgaliojimus. Kitas svarbus Ohrido pagrindų susidarimo aspektas tai lygiateisiškumo užtikrinimas atstovavimo srityje. Albanai turi turėti, e, turėtų būti atstovaujama e, visose institucijose, pažanga yra, tačiau dėl turkų ir kitų etninių mažumų dar yra problemų. Taigi, reikia tęsti reformas. Pastaraisiais mėnesiais procesas kiek sulėtėjo, mes skatinam vyriausybę mm, nesustoti Taigi dėl vandens teisės e, pavyzdys teisės akto prieimimas vėluoja keturis metus ir e, dėl atliekų, savartynų yra daug problemų, nors teisės aktas turėjo įsigalioti jau šiais metais, bet viskas dar nepradėta įgyvendinti, nors projektai iš es lėšų finansuojami. Taip pat uh, Mm, nediskriminavimo teisė mm, įgy, vėluojama įgyvendinti. Būtina siekti, kad visi teisės aktai būtų priimti, tinkamai įgyvendinti. Ta padėtų įgyvendinti viešosios, viešojo valdymo depolitizavimas. Tai tikrai supaprastintų įgyvendimo procesą. Teisės reforma vyksta bet vis dėlto ši institucija sulaukia mažiausia visuomenės pasitikėjimo. kalėjimų reforma taip pat stringa. Europos tarybos ne, ne, kankinimų uždraudimo konvencija taip pat turėtų būti visiškai įgyvendinama. Kova su korupcija be abejo pagerins verslo aplinką šalyje bei pritrauks didesnės užsienio investicijas. Galiausiai dvi sritis, kur manau dar reikia uh, E, vyriausybei daugiausia pasistengti santykiai su pilietinė visuomenė. Manyčiau, kad valstybė turi laikyti pagrindinių savo prioritetų, įtraukti pilietinę visuomenę visais lygmeniais į sprendimų prieimimo procesą, o paskutinė sritis tai žiniasklaidos nepriklausomybė. Čia politikai dar pakankamai didelę įtaką daro žiniasklaidos priemonėms, todėl būtina užtikrinti didesnį skaidrumą. Skrai bei geresnius santykius tarp žiniasklaidos bei valdžios struktūros. Turi būti ryšiai atviresni, mažiau selektyvus, kad būtų sukurtas tarpusavio pasitikėjimo klimatas. Šiai šaliai dar liko daug iššūkių, ji turi pasiremti sėkmingais devintaisiais metais bei tęsti reformas. ES yra šalia visuomet pasirengusi padėti visose srityse, kuriuose reikia darbuotis, bet galiausiai viskas yra vyriausybės rankose. Ačiū. Grazie, signora prezidentė. Ačiū. Pone įgaliotinė. Ponas Taleris bus pirmasis kalbėtojas, jis yra pranešėjas, rezoliucijos teksto autorius dėl 9 metų pažangos ataskaitos. Taigi, prašau, 3-4 minutės jums skiriamos. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ponui Poireri. Poireri. Už šio laikinės Makedonijos situacijos pristatymą, išsamų pristatymą. Ir aš manau, kad visi esame tose pačiose rogėse. Ko, ko siekiame? Juk visi pirmiausia siekiame kad tame regione būtų įtvirtinti pozityvūs poslinkiai. Na ir gal vėliau aš dar turėsiu galimybę keletą žodžių tarti apie rezoliuciją, kuri šiandien irgi bus aptariama. O dabar tiesiog daugiausia dėmesio skirsiu tiems klausimams, kuriuos noriu užduoti jums. Kur jūsų manimų, kuriuose srityse tarp dviejų kaimynų būtų galima paska, paspartinti santykius, turiuomenė Graikiją, visapusišką ES valstybę narę ir Makedoniją. Graikijoje mm, valdo socialistų vyriausybė ir val, prie šios valdžios buvo pasiekta tam tikrų poslinkių, vyksta toks neoficialus bendravimas ir aš tikiuosi, kad tarp dviejų premjerų įsivyravo didesnis pasitikėjimas. Taigi, kur jūsų manima, manimų būtų įmanoma įtvirtinti tą tiesioginį bendradarbiavimą dar labiau? Tai yra labai normalu, nes tai yra bendradarbiavimas tarp šalies kandidatės ir valstybės narės. Uh, vyksta ekonominis, kultūrinis bendradarbiavimas ir kokiuose dar srityse būtų įmanoma tą bendradarbiavimą sustiprinti. Ačiū, ponė Talerį. Ponas Poseltas, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau e, pagirti poną Taler parengusi puikų subalansuotą pranešimą. Ponas Fuorė iš ties įdomių minčių įsakė, turiu klausimą jam. E, jis kalbėjo, kad e, kankinimo uždraudimo konvencija iki galo įgyvendinta. Ar jis gali įvardinti bent vieną šios konvencijos pažeidimo pavyzdį? Jūs e, taip pat kalbėjote apie teisingumą bei lygybę, viskas, aišku, priklauso nuo Makedonijos, bet viskas priklauso nuo dviejų pusių. Toliau vardo klausimas. Makedonija yra pateikusi daug pasiūlymų, dėja kita pusė juos atmetė, taigi čia dvi pusės nelabai susitarė. Taigi prisiminkime, kad egzistuoja susitarimas, kuris neleidžia blokuoti stojimo dėrybų dėl dvišalių nesusitarimo, dėl, nes, su, dėl vardo klausimo. Iš ties, es neturėtų tapti dvišalių ginčių įkaitų. Kalbant apie mažumas, visos mažumas yra atstovaujamos vyriausyboje. Gerai pažįstu šią šalį, esu bendravęs su visų mažumų atstovais. Manyčiau, galėtume tik pasidžiaugti, jei visose ES valstybėse narėse taip gerai būtų atstovaujamos mažumus, kaip kad dabar Makedonijoje. Ačiū. Grazie, onorevole Posses. Ačiū ponui Poseltui. Pone Kopa, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Porė už tai, kad atvyko į mūsų posėdį padėkoti ponui Taleriui taip pat už parengtą tekstą, kuris mano manimu yra gerai subalansuotas. Na, aš turiu keletą komentarų dėl kompromisinių pakeitimų. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Graikijos vyriausybė pasiūlė mintį užmėgsti kontaktus tarp dviejų premjerų. Prieš kelias dienas vyriausybė priemė tokį sprendimą ir tai galėtų tapti tam tikrų lūžių proveržių, ko nematėme nuo gruodžio mėnesio viršūnių susitikimo. Taigi Graikija kaip ir ketina toliau ieškoti problemos sprendimų. Na, o mums visiems jungtinės tautos yra pagrindinis pagrindas. Graikijos premjeras pono Nimico, pono Nimico pakvietė į Ateinus apsilankyti ir, na, toliau vesti tą dialogą. Na ir vienintelis įmanomas pagrindų susitarimas yra tas, kurį siūlo jungtinės tautos. Ir būtent apie tai kalbama ir kompromisiniuose pakeitimuose. Nėra sąžininga teikti rekomendacijas kaiminėms valstybėms. Apie tai kalbama penktajame kompromisinėme pakeitime, nes tai gali pakengti geriems kaiminėms santykiams. Kaip žinote, ne viena valstybė aiškiai neparodė, kad e, būtų galima įtraukti Bulgariją kaip nuorodą e, būsimame tekste. Ačiū, ponas Kačinas, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Fuori, sveiki atvykę, sveikinu už jūsų atliktus darbus Vakarų Balkanuose. Ir turiuomenį ne tik Makedoniją, bet ir ankstesnį jūsų darbą atliktą Slovenijoje. Taigi įsivaizduoju, kad esate puikiai patyręs ir gerai suvokite tas emocinės problemas, kurios jau eilę metų buvo blokavo pavadinimo sprendimo, pavadinimo sprendimą. Na, kalba eina apie demokratinę valstybę, tačiau matome, kad e, ponas Grojevskis, premjeras, yra paėmęs daug ką į savo rankas. Ir ką būtų galima padaryti, kad Makedonijos e, parlamentas Obranija turėtų didesnius įgaliojimus, kaip būtų galima paraginti parlamentarus būti lankstesniems. Nes galiausiai mums teks paremti kažkokį tai kompromisą. Ir aš norėčiau pasveikinti Makedonijos parlamentarus, kurie dažnai atvyksta į mūsų plenarinę sesiją, kalbasi su mumis. Tačiau jiems dar tenka įveikti didelius iššūkius ir mes turime jiems pagelbėti, sustiprinti jų pasitikėjimą. Na ir dar vienas klausimas. Makedonijos parlamentas ir Jotkalnyjos parlamentas patvirtino uh, parlamento rezoliuciją dėl Serebrenicos. Tačiau Makedonijos parlamente, atsiprašau, Makedonijos parlamentas nepatvirtino tos rezoliucijos. Ir man susidaro įspūdis, kad parlamentarai bijo, kad Belgradas gali taikyti tam tikras sankcijas, jeigu jie patvirtins tą rezoliuciją. Taigi norėčiau pakartoti savo klausimą. Ką būtų galima padaryti, kad kolegų Makedonijos parlamente pasitikėjimas sustiprėtų? Ačiū ponui Kačinui. Kitas kalbėtojas ponas Salavlakis. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Labai didžiai išklausiau pono Fuari ir pritariu daugeliu jo išsakytų pastabų, pritariu ir ponui Taleriui, turint omenyje tai, ką jisai parašė savo rezoliucijoje. Labai svarbu yra laikytis Kopenhagos kriterijų, tačiau be jokios abejonės mes norime pagelbėti šiai valstybei tam, kad ji galėtų tapti ES nare. Ir jungtinės tautos veda diskusijas, dėrybas per savo atstovą poną Nimicą, e, bandant išspręsti šalies pavadinimo problemą. Ponas Puarė minėjo apie enciklopediją. Galbūt vertėtų tai panalizuoti, nes šalia pavadinimo dar yra ir kitas klausimas. Jie nori, kad e, klausimas susijęs su sostinės pavadinimu. Jie nori, kad e, jų sostinė vadintųsi Salonikais, tai yra antrasis pagal dydį Graikijos miestas. Taigi, aišku, tai nepagerina e, kaimininių santykių. Ir tuos klausimus kažkaip reikia išspręsti. Aš manau, kad makedoniečiai turi nusiraminti ir realiau pažvelgti į situaciją. Taigi, ponia Puarė, pasakykite mums, ar jūsų manimų tokie dalykai prisideda prie pozityvių poslinkių šiame regione ir ką apie tai mano ponas Nimicas. Ar esate gavęs informacijos iš bendrai visuomenės atstovų apie tai, kad Graikijos parlamentarai yra iš tiesų nusiteikę geranoriškai. Nori, kad buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija žengtų ES link. Ačiū dabar žodį vėl suteiksiu ponui Fuari, kuris e, per 5-6 minutės atsakys į klausimus. Labai ačiū gerbiamas pirmininkė. Dėkuoju visiems už klausimus. Aš atsakysiu į juos iš eilės. Pirmiausia, gerbiamam ponui Taleriui. Ar aš matau, kad reikia pasitikėjimą stiprinti dviem lygmenėmis politiniu. Vyko susitikimai tarp dviejų ministrų pirmininkų, kurie pradėjo tirdyti ledus e, padėjo užtikrinti kur kas palankesnį klimatą ir tikiuosi, kad reikia daugiau tokių sustikimų ir kitų panašių. Taip pat reikia stiprinti bendradarbiavimą vietos lygmenių. Yra puikių pavyzdžių tiesioginiai kontaktai tarp žmonių, tarp e, pasienyje gyvenančių graikų ir kitos e, šalies pasdienio gyventojų. Aš lankiausi daugelį vairių renginių pagal kultūrinius projektus įgyvendinamų ir e, galvojame apie bendrus tikslus, dabar yra nauja programa, laukiama naujų pasiūlymų, su Graikija čia bus vykdoma e, ši programa ir yra tam tikro dėlsimo ir labai prašiau Graikijos vyriausybės paspartinti savo veiksmus. Tai turėtų būti jiems svarbu, kadangi bus skiriamos lėšos ir jie jau turi stiprinti savo veiksmus sukurtus rezultatus. Taip pat bus ir panašių projektų iš Bulgarijos pusės. Atsakydamas į pono posilto klausimą, galiu pasakyti, kad neegzistuoja jokių prieštarų dėl e, Ohrido susitikimo. Labiau yra problemų dėl dvasios e, to pagrindų susitikimo. E, be mikrofono kalba vienas parlamentaras iš salės negalime išversti. Aš kalbėjau apie Europos tarybos konvenciją dėl kankinimo ir klausiau, ar žinote apie atvejus, kai ji buvo pažeista. Dėl kankinimų komitetas dėl kankinimų prevencijos yra pateikęs dar 2007 metais nemažai rekomendacijų, dėja jos neįgyvendinamos. Aš lankiausi kalėjimuose ir mačiau baises sąlygas, kuriomis yra laikomi kaliniai. Vyriausybė yra įsipareigojusi pagerinti padėtį, tačiau rekomendacijos kol kas neįgyvendintos. Tai yra Europos tarybos rekomendacijos. toliau negaliu nieko pasakyti dėl jūsų klausimo. Kitas ponios kopa klausimas. Nimitz procesas yra oficialus, kuris e, pradėtas saugumo tarybos rezoliucija. E, ir procesas tęsiasi, tačiau mes tikimės, kad višaliai kontaktai gali būti naudingi, kad tam tikrą prasme jie gali suteikti naują pagreitį ir tikimės, kad tie dvi šaliai kontaktai, kurie užsimesgė rūdienį, e, plėtosis toliau. Tai padės ponui Nimits, kai jis atvyks į regioną, jis jau turės pagrindą dirbti. Ko iš tikrųjų reikia? Reikia labai aiškių, tvarių pastangų iš abiejų pusių ir ponas Nimets čia turi suvaidins labai svarbu vaidmenį. Atsakydamas gerbiamam ponui Kačin, galiu pasakyti, jog džiaugiamės, kad yra susitarimas dėl parlamentinio instituto kūrimo, padedant čia, kur šveicarų vyriausybėms, taip pat nacionalinis demokratijos institutas dalyvaus, tai turėtų padėti parlamentui sukaupti daugiau pajėgų, kad jis galėtų atlikti tam tikrą kritinį darbą ir vaidintų stipresnį vaidmenį. Dėl Serebrenicos, man atrodo, kad visos šalis turi dėti didžiulės pastangas susitaikymo srityje ir nemanau, kad reikėtų e, kažko baimintis e, dėl Skopijas Skopija primtos parlamento rezoliucijos, kad parlamentas turi bijoti, jog Serbija imsis kažkokių veiksmų, nes tai yra e, susitaikymo visame regione klausimas. Buvo paminėta ir enciklopedija. Tai e, prarasta galimybė susitaikymui, nes e, vėl atvėrėme daug problemų, kurias galvome išsprendėme Ohrido susitarimais. Uh, atsirado daug iš ankstinių nusi, nusistatymų ir ta atmosfera tebe tvyro. Ir enciklopedijos planuo kol kas lyg ir atsisakyta, buvo apsispręsta nebefinansuoti, bet Balkanų regione susitaikymo srityje reikia dar labai daug ką nuveikti ir Europos Sąjunga turėtų čia dirbti. Ir balsas iš salės. Tačiau pasižiūrėkite, ką ta enciklopedija iš tikrųjų sako. Pirmininkas, negali vykti tokie dialogai per posėdį. Tegul atstovas atsako, tada paprašykite žodžio vėl ir galėsite pateikti papildomą klausimą. Ponas Fari, tikriausiai jūs geriau negu aš žinote, kad jeigu egzistuoja kažkokie pagrindai bendradarbiavimui, daugia, ša, daugia kultūrinių ir daugia tautinių santykių skatinimui, tai Balkanuose reikia įdėti ypatingas čia pastangas, kad tie dalykai, procesai vyktų ir kad stiprėtų pagarba žmogaus teisėms ir pagrindiniams laisvėms. Ačiū. Dabar žodis ponui Kukanui, kuris yra delegacijos ryšiams su pietričių Europos valstybėmis vadovas jam žodis. Ačiū, aš džiaugiuosi, kad pas mus atvyko ponas Fuere ir taip pat esu patenkintas jo, patenkintas jo darbu. Dėl pasiūlymo rezoliucijai, dėl pažangos ataskaitos buvusiai Jugoslavijos Respublikoje Makedonijai. Aš norėčiau pasveikinti poną Talerį, parengusi gerą projektą ir pasidžiaugti jo bendradarbiavimu su kolegomis rengiant šį dokumentą. Taip pat džiaugiuosi, kad kolegos labai aktyviai teikia pakeitimus. Manau, jog projektas yra gerai subalansuotas ir rekomenduoju jį jam pritarti. Mano rekomendacijos atitinka didžiąją daugumą e, koordinatoriaus pasiūlymų. Dar porą pastabų. Per pastarusius porą metų mes matėme daug gerų rezultatų. Būsų Jugoslavijos Respublika Makedonija daug ko atliko, kad galėtų prasidėti dėrybos su ES dėl narystės, tiek politinės, tiek ekonominės sąlygos tenkinamos. Taip pat norėčiau paminėti, kad šalis sėkmingai dirbo įvykdydama reikalavimus dėl vizų liberalizavimo. Komisija rekomendavo pradėti dėrimo sto stojimo dėrybos su šia valstybė yra labai geras dalykas ir tikiuosi, kad tos dėrybos prasidės artimiausioje ateityje. Tačiau yra dar sričių, kur mes tikimės, ši šalis dirbs toliau, pirmiausia, teismų viešojo administravimo reformų srityje, kovoje su korupcija, korupcija taip pat siekdama už užtikrinti laisvės ir teisės visoms e, mažumoms, spaudos laisvę ir politikų nesikišimą į žiniasklaidos sritį. Ir mes tikimės, kad ši valstybė toliau dirbs. Aš e, norėčiau paskatinti jūs paremti pakeitimam, pritarti pakeitimams, kurie ir kalba apie šios dalykus, taip pat pritarti dviems kompromisiniams pakeitimams. Ačiū, ponė ponė Kukanai, dabar ponas Kirilovas dviems minutėms. Ačiū ambasadoriu Fuore. Tikrai rimtas atvejis buvo, kuris sukėlė pakankamai didelį samišį kaiminė Bulgarija, tai yra Spaska Mitrovo byla. E, Ir mm, žmogus nuteistas už vaiką nužudimą gavo tris mėnesius vos ir, manau, jūs tą atvejį žinote. O po to buvo viešai paskelbta, kad tam žmog, tas žmogus buvo paleistas vien dėl to, kad nebuvo galimybės jam suteikti pasimatymus su šeima ir su jos dukra na, e, tai liūdna situacija, ypač dėl to, kad tai susijęs su bulgaro kilmės piliečiais, tai nėra unikalus atvejus. E, kažkas panašaus e, ir dar baisiau vykdavo Tito valdomojo Jugoslavijoje, tuomet su tokiais žmonėmis buvo elgiamasi daug siaubingiau. Taigi mes parašėme laišką ponui Olerin, tačiau moteris vis dar negalėjo susitikti su savo e, vaiku, dukterimi. Aš rašiau jūsų atsakymą, kuriame teigiate, kad tai yra dvišalių Makedonijos ir Bulgarijos santykių reikalas. Pone ambasadoriu, nuo kada tokie žmogaus teisų pažeidimai yra dvišalių santykių problema? Čia EP e tokia praktika neegzistuoja, neįsivaizduoju, kaip ir kodėl Mm. Mm. Jūs taip pasielgėte, gal nereikėjo tiesiogiai e, kištis, bet reiktų bent susipažinti su situacija ir užtikrinti, kad žmogus galėtų susitikti su savo šeima. Dabar ponas Kornelysim dvi, ponė Kornelysim dvi minutės. Atsiprašau, ponė Lunačiak dabar. Taigi pradėsiu nuo pavadinimo problemos, manau, jie rūpi daugeliui iš mūsų. Aišku, problemą būtina rasti ir dvišalius kaltinimus reikia baigti, kad abi e, šalės žvelgtų ateitį, o negrėžiuotųsi atgal. Tačiau, žinoma, mm, var pavadinimo problema neturi tapti prielaidą stojimo dėryboms pradėti, kaip kad egzistuoja dabar. Tai nėra, žinoma, unikalus atvejis, tas galioja Graikijai dėl e, firom, tačiau tas pats galioja ir mano gimtiniai Olandijai dėl Islandijos, e, pas, taip pat dėl Serbijos, e, Kiprui dėl Turkijos. Manyčiau, kad šios valstybės paseks puikius Slovenijos pavyzdžių dėl dvišalių santykių su Kroatija, kur iškilusi problema nelaikoma priežastami stabdyti dėrybas. Siūlau visiems palaikyti mūsų 57-ąjį pakeitimą. Dvišaliai santykiai neturi kliudyti stojimo procesams. Toks yra tekstas šio pakeitimo. Po to noriu pereiti prie kito klausimo, kuris man yra išties svarbus. Mano nuomonė e, šalies pažanga, šalies branda priklauso nuo to, kaip ji rūpinasi e, pažeidžiamiausiais piliečiais, romų tautybės žmonėmis, moterimis kenčiančiamis nuo smurto. Aišku, pažanga padaryta, bet būtų džiugu, kad įgyvendinti būtų sukurti planai, džiugu, kad nediskriminavimo teisės aktai įsigaliotų, bet to būtų užtikrinta prieiga prie teisės struktūrų visiems, kurie susidūrė su diskriminavimą, reikia tinkamus, tinkamas procedūras e, sukurti, aišku, E, negalima pamiršti ir vienos lyties asmenų santykių. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Pone Gienoko, ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponui Fuare už išsakytas mintis, e, taigi keletas minčių ir komentarų dėl kompromisinių pakeitimų. Ketvirtas ir penktas kompromisiniai pakeitimai netitinka tų pakeitimų, kuriais remiantis jie buvo suformuoti. Na, ketvirtame pakeitime nepasakoma, kad vyksta dėrybos vadovaujant jungtinėms tautoms, kuri čia atlieka dėrybininko vaidmenį. Manyčiau, kad į tą reiktų atsižvelgti. Toliau trečiasis pakeitimas įva, yra įvardinta sritis, tačiau čia turėtų būti kitas kom, pavadinimas, o penktajame kompromisinė pakeitime nieko nėra pasakyta apie pradinius pakeitimus. E, taigi pradinėse pakeitimuose išsakytos visai kitos mintis negu kompromisuose. Tas pats galioja e, dėl 67 ir 68 pakeitimų. Pradiniuose pakeitimuose buvo kalbama apie įvairias propagandinės priemonės, kurių imasi buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos valdžia. Ir visą tai kenkia Makedonijos kaimynėms. Manyčiau, kad tai netitinka ta, tos realybės, kurią bandoma aprašyti. Todėl e, prašau pranešėjų grįžti prie ankstesnių pakeitimų. Tikrai nežinau, kodėl padaryti tokie pakeitimai, bei bandoma nurodyti, kad kaimynės yra atsakingos ir bus atsakingos, jeigu firom nesugebės e, artimiausių metų prisijungti prie Europos Sąjungos. Manyčiau, kad tai yra įvairiausių politinių grupių nesudarimo rezultatas. O iš, manyčiau, jog būtent šie nesusta, nesutarimai bei ginčiai mm, yra atsakingi už vėlavimus. Tikrai valstybė turi vykdyti savo įsipareigojimus. Tuomet, kai bus įvykdytos visi, įvykdyti visi reikalavimai dėl stojimo bus situacija atitinkamai įvertinta, bet tikrai negalima teikti panašių dalykų, kaip dabar, kad teigiama. Dabar ponas Angurakis. Ačiū, ponė pirmininkė. Įdėmiai išklausiau pono Fueri. Panašu, kad prasidėjo diskusija dėl rezoliucijos akivaizdu, kad ši mūsų kaiminė šalis tikrai deda pastangas, jas būtina įvertinti. Be abejo, problemų lieka, niekas dėl to nesiginčia, pavyzdžiui, pavadinimo klausimas, čia abi pusės turi pasistengti. Tikrai yra būtina nesustoti, tęsti darbus, kadangi sprendimas yra įmanomas. Bet man labiau rūpi kitas aspektas, kurį palėtė ponas Foerė. Taigi, e, jis konstatavo, kad e, didėja įtampa tarp etninių visuomenės grupių, ypač dėl mažumų teisų apsaugos ir panašiai. Europos Sąjunga savo ataskaitoje konstatavo, jog tai susiję su ekonominėmis problemomis, su kuriomis susiduria ši šalis. Iš ties didžioji dalis šios šalies gyventojų gyvena skurde. Ataskaitoje mat, matome, kad pažeidinėjamos darbuotojų teisės, ypač moterų darbuotojų teisės. Taigi turėtumėme problemą panagrinėti iš kito aspekto. Jeigu ES nori kažką keisti ir paskatins pokyčius, tai tuo pačiu padės įspręsti ir vidutinės problemas. Pone Neits, dviems minutėms. Labai ačiū, pirmininkė. Alde delegacijos vardu norėčiau pateikti pakeitimą žodžiu, kuris turėtų pakeisti žaliųjų pakeitimą dėl dvišalių ginčių. Mes jau tekstą esame pateikę komitetui tuo met, kai svarstėme ataskaitą dėl prietros. Tai nėra naujas požiūris, tai yra pakartojimas to, ką jau esame, kam jau esame pritarę, bet aš dar paskaitysiu tą mūsų pakeitimą. Po 19 pakeitimo mes norėtume, kad būtų rašyti tokie žodžiai. Pabrėžia vis tik tai, kad tokie dvišaliai ginčiai iš esmės turi būti sprendžiami atitinkamų šalių. Jeigu šios šalis ne susitarė, tai sąjunga turėtų visomis išgalėmis ieškoti sprendimo bet tos pastangos neturėtų užkirsti kelią pažangai siekiant ES narystės ir tuo pačiu metu ES e, turėtų siekti, kad tokie konfliktai turėtų būti išspręsti prieš šaliai įstojant Europos Sąjungą, bet neturėtų būti kliūtimi. Taigi dar kartą pabrėžiu, kad tie ginčiai neturėtų būti kliūtis e, narystėj sąjungoje ir aš galvoju, kad turėtume labai stengtis, kaip tik galime, siekti tas kliūtis panaikinti. Ačiū. Bene, questa nostra riunione prevede. Dėkoju. Ponas Taleris ir specialiusis įgalotinis yra pagrindiniai kalbėtojai šiuose diskusijose. Jie turi atsakyti įvairius klausimus. Ir ponė Talerį suteiksiu ir jums žodį šiek tiek pakalbėti apie pakeitimus, bet pirmasis kalbės įgaliotinis. Pone Talerį. Ačiū, Aš manau, kad nuo lapkričio mėnesio pažangos buvo pasiekta ne, nemažai ir tie penki kompromisiniai pakeitimai yra tikriausiai geriausias įmanomas rezultatas, įrodantis, kad pažanga buvo pasiekta. Visos politinės frakcijos dirba konstruktyviai šioje srityje, šiuo klausimu ir labai dėl to džiaugiuosi. Na, ko mes siekime? Pirmiausia, mes siekiame paraginti Makedoniją laikytis europinių principų ir vertybių, dėl to ir sveikiname pasiekimus ir, ir pažangą pasiektą, dėl to ir raginame juos siekti ambicingesnių reformų, apie kurias kalbame rezoliucijos tekste. Taip pat ieškoti sprendimo dėl pavadinimo, apie tai yra aiškiai parašyta mūsų rezoliucijoje ir atitinkamuose pakeitimuose. Be kita ko, dar siekiame kad visi mes suvoktume, jog esame visi atsakingi už šio regiono plėtrą, taiką, saugumą, ekonominę, socialinę pažangą. Turime suvokti, kad esama padėtis nėra neutrali. Ji nėra neutrali, lyg na, nieko kaip ir neįvyko. Esama padėtis daugiau yra negatyvi. Ir viskas, na, yra seniai nusistovėję. Judant ES link, aišku, reikia palaipsnių pasiekimų ir vizų e, susitarimas buvo vienas tokių pasiekimų. E, Ir dabar turime viską padaryti, kad Makedonija žengtų arčiau mūsų. Ir būtent apie tai kalbama rezoliucijoje ir kompromisiniuose pakeitimuose. Na ir daugelį konkrečių pakeitimų, kiek įmanoma, aš bandžiau jiems pritarti, jeigu jie atspindėjo tą bendrąją dvasę. Taip pat yra ir žodinis pakeitimas, kurį siūlo ALDE frakcija, dar vieną siūlo žalieji, gal man ir nelabai patinka konkretus pakeitimų tekstas, jį būtų galima šiek tiek tobulinti, bet vis tiek matau, manau, kad e, rytoj balsuodami, plenarinėme posėdėje balsuodami žiūrėsime, kaip galiausiai ar bus pritarta jiems ar ne. Taigi laukiu tolesnio darbo, manau, kad tikrai visi puikiai padirbėjome, visos politinės frakcijos prisidėjo prie šio darbo ir tikiuosi, kad ir toliau taip dirbsime. Ačiū. Pone Talerį, kadangi buvo užduoti keli klausimai dėl rezoliucijos teksto, dėl dvišalių kliūčių, kurios buvo minimos kelių kolegų, Ar galėtumėte išsakyti savo nuomonę šiuo klausimu? Mano pozicija yra štai kokia. Ji yra išsakyta ir tekste. Mes ieškome abipusiai priimtino sprendimo, dvi šalių pagrindų priimto sprendimo. Na, o dėl teksto dalies, kur kalbama, kad dvišaliai santykiai, dvišalės problemos neturėtų daryti įtakos šalies kandidatės stojimui Europos Sąjungą, aš asmeniškai nesu labai patenkintas konkretaus siūlomo teksto kokybę. Dėl to ir nepritariu tam tekstui. Na, bet galiausiai sprendimą primsime bendrai. Dar vienas dalykas. kartais na, yra šiek tiek rizikinga, kai bandoma vengti įdėti pakankamai energijos, sprendžiant višalius klausimus. E, klausimus, kurie egzistuoja, yra realūs, kurie stabdo tam tikrus procesus jau eilę metų. Štai kokia būtų mano pozicija. Ačiū už paaiškinimą, ponė Talerį. Na, aišku, norėtumėme tokio teksto, kuris būtų priimtinas visiems, tai yra labai svarbu. Ir, e, ponė Forė, nemažai laiko ir taip skiriame šiai diskusijai. Išklausėme įvairių kolegų, bet dar žodis apibendrinimui skiriamas jums penkioms minutėms. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsakyti ponui Kirilovui. Gavome daug skundų, peticijų, kuriuose kalbama apie įvairias problemas, su kuriomis susiduria valstybės piliečiai, kaimininių valstybių piliečiai ir taip toliau. Daug peticijų esame gavę. Na ir jeigu man tektų kištis kiekvienos tos peticijos atveju, mano tarnyba taptų peticijų tarnyba. Į mano įgaliojimus tie dalykai neįeina. O ką aš bandau padaryti, aš tiesiog bandau visuose kontaktuose su vyriausybė priminti jiems, kokia jiems tenka atsakomybė dėl teismų reformos, dėl teismų standartų užtikrinimo ir panašiai. Ir mes stebime tų klausimų svarstymo eigą. Tačiau, kaip jau minėjau, tai į mano įgaliojimus nepatinka. Aš negaliu kištis kiekvieno tokio, at, kiekvieno tokio atveju. Dėl Romų situacijos ir smurto prieš moteris, aišku, tai yra realios problemos ir aš uh, Manau, kad vyriausybė aiškiai suvokia ir parlamentas suvokia, kad problemos egzistuoja. Yra nemažai projektų, kurie, kuriuos finansuoja ES, kurių tikslas padėti Romų bendruomeniai ir išspręsti smurto prieš moteris e, problemas, kurios yra tikrai realios problemos ir taip pat yra ir kitų diskriminavimo, su diskriminavimu susijusių problemų. Uh, Na ir siūlomas teisės aktas dėl kovos su diskriminacija bus labai svarbus. Mes raginame vyriausybę su visais visuomenės sluoksniais siekti, kad tas e, įstatymas būtų kuo galima kokybiškesnis, kurį e, patvirtintų galiausiai parlamentas, kad jis būtų visai traukiantis ir nuoseklus ir atspindėtų ES direktyvas primtas šioje srityje. Na ir kitas dar vienas klausimas dėl ekonominės dimensijos ir trinties tarp mažumų bendruomenių. Aišku, problema reali, tačiau tai nėra ta problema, kuri sukurtų labai jau daug sudėtingų problemų tarp e, mažumų bendruomenių. Ekonominė situacija yra sudėtinga, 30 procentų e, nedarbo, bedarbystė ir daug jaunų žmonių yra nedirbantis, daug matome tiesiog miestuose, aikštėse nedirbančių žmonių. Ir aišku, valstybei teko susidurti su tą bendrą finansinę ekonominę krizę, jie ėmėsi tam tikrų krizės padarinių švelninimo priemonių ir bandė pasirūpinti tais, kurie yra pažeidžiamiausi bandė juos kaip įmanoma efektyviau apsaugoti per tam tikrus vyriausybės veiksmus ir per par, biudžetinę paramą. Taigi tiek būtų mano apibendinančių pastabų ir dar kartą, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti už galimybę. Galbūt neatsakiau į visus klausimus taip, kaip jūs norėjote, bet tikrai bandome viską padaryti kad ta sėkmė, kuri buvo pasiekta praeitais metais, būtų tesiama ir tikimės, kad įvyks proveržis kitais mėnesiais dėl pavadinimo problemos išsprendimo. Tai yra visų mūsų siekis ir noras. Dėkoju. Labai ačiū, ponė specialusis atstovė. Labai buvo įdomus pasikeitimas nuomonėmis. Dėl pakeitimų, kai kurių mes neaptarėme, kadangi pritruko laiko, paprašysiu pranešėją galbūt susitikti su kolegomis e, konkrečiai, aptarti tų pakeitimų prieš balsavimą rytoj, nes neturėjome dabar laiko viską aptarti. Dar kartą dėkuoju specialiajam įgaliotiniui, o kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl 9 metų Kroatijos pažangos ataskaitos ir suteiksiu žodį Hanesui Svobodai. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien susitikau su šešėliniais pranešėjais, radome bendrą sprendimą. Liko keletas atvirų klausimų, kuriuos rytoj išspręsime balsuodami. Pirmiausia, dėl tarptautinio tribunolo buvusiai Jugoslavijai veikiančiojo Hagoje. Po pono Bramets pasisakymo galime konstatuoti, kad yra nedidelis skirtumas tarp to, ką jis laiko būtinu, bei to, ką daro Kroatijos vyriausybė. Pirmininkas įsiterpė. Atsiprašau, ponė Svoboda. Gerbėmėjų, kurie vaikštote salėje, gal galėtumėte kuo greičiau išeiti arba atsisėsti savo vietą. Prašom, ponė Svoboda. Taigi, e, tie faktai neleidžia man teikti, kad egzistuoja besąlygiškas bendradarbiavimas. Matome, kad e, tas trūkumas iki besąlygiško bendradarbiavimo yra labai nedidelis, bet gal reiktų duoti Kruatijai bendrą signalą, kad tas nedidelis trūkumas būtų panaikintas. Antra, dėl teismų reformos bei kovos su korupcija. Pastaruoju metu Kroatija daug ką padarė, pastangas be abejo reikia tęsti, tačiau tai, ką daro naujojo premjero vadovaujama vyriausybė, yra tikrai daug duodamas aiškus signalas, kad ne vienas net užimantis pačias aukščiausias pareigas nėra apsaugotas nuo teisės struktūrų ir kovos su korupcija. Toliau mm, santykiai su kaimynais tikrai pagerėjo. Džiugu, kad Kroatija ir Slovenija susitarė, bei e, Kroatija jau ratifikavo sprendimą parlamente, o kaip, manau, vėliau pasakys ponas Brok, e, Slovenija trukus ratifikuos šį susitarimą. Paskutinis aspektas - data. Visuomet kyla diskusijų dėl e, prisijungimo e, datos. Žinoma, mes galime susitarti dėl datos su sąlyga, kad Kroatija atlik, atitiks visas e, sąlygas. Gal nereiktų kalbėti apie dešimtųjų metų vidurį, gal paprasčiausiai apie dešimtuosius metus. Niekas nesako, kada dėrybos bus baigtos. Bet mums reikia turėti tikslą ir dešimtaisiais metais galime baigti dėrybas, jeigu Kroatija dės pastangas ir išspręs likusias problemas. Kaip jau sakiau, egzistuoja vienur ar kitur nedideli trūkumai, tačiau manau, kad rytoj galime balsuoti pakankamai vieningai, pasiūsti stiprų signalą, ypač Kroatijai. Reikia pabrėžti, kad Ji privalo ištaisyti tuos nedidelius trūkumus, mes negalime prieš juos užmerkti akis, akių. E, po to bus galima gal pereiti prie stojimo, aišku, taryba komisija turi daryti taip pat viską, kas jos jėgose padėti Kroatijai. Toliau reikia paraginti e, Kroatiją bei Slovenija, kad jie ratifikuotų savo susitarimą ir taip galų galiai spręstų savo dvišalę e, problemą. Aišku, egzistuoja nedidelių dvišalių problemėlių tarp Kroatijos ir kitų jos kaimynių. Taigi tai buvo gera pažangos ataskaita, tikiuosi, kad tai bus jau paskutinė pažangos ataskaita iki prisijungimo daug pažangos padaryta, bet tai nereiškia, kad Kroatija jau gali nusiraminti. Ji dar turi nemažai padirbėti. Ponas Posel, dabar dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Svoboda už atliktą puikų darbą. Taip pat noriu pasveikinti jį e, bei kitus šešėlinius pranešėjus, kad puikiai bendradarbiauta, subalansuotas pranešimas, daugumą klausimą susitarta, dėl kai kurių aišku nepavyko susitarti. Norėčiau padiskutuoti apie kompromisinius pakeitimus. Čia manau, kad pono Bramets e, išsakytos mintis e, verčia mus pagalvoti apie tai, ar nereiktų galvoti apie balsavimą dalimis, ir ar nereiktų čia išimti antrąją dalį, kadangi ponas Bromets e, pareiškia, jog e, nežino, ar tie dokumentai egzistuoja, bet to kitos formuluotės turėtų būti daug atsargesnės, kadangi jis pasisakė labai atsargiai. Todėl siūlau pasvarstyti, ar nereiktų pakeisti e, minėtą pirmo kompromisinio pakeitimo dalį. Dėl antro kompromiso mūsų frakcija pasisakys prieš, kadangi manome, jog šias temas reiktų uh, aptarti pamatinėme pranešime, o ne uh, kiekvienos šalies pažangos ataskaitoje. Čia, aišku, žinoma, yra tokia mūsų frakcijos pozicija visiškai pritame trečiajam kompromisui, taip pat tris žodinius pakeitimus, jie yra tikrai puikus. Manyčiau, sekretorijate kilo tam tikrų nesusipratimų dėl antrojo žodinio pakeitimo. Čia, bent jau kiek suprantu, tarp šešėlinių pranešėjų susitarėme, jog ta dalis dėl uh, E, busimų Kroatijos konstitucijos pakeitimų. E, tą dalį mes kol kas išbrauksime, bei iki plenarinės sesijos išsiaiškinsime, ar būtina apie tai kalbėti. Norime likti prie pradinio žodinio pakeitimo teksto. Iki plenarinės sesijos turėtume viską išsiaiškinti. Noriu paprašyti jūs patvirtinti mano mintis, o šiaip tas žodinis pakeitimas tikrai geras. Feigl per du minutį. Ačiū dabar, ponas Feigl. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pritarti abiems prieš mane kalbėjusiems kolegoms ir pasakyti, kad rezoliucija yra teigiama. Dar džiaugiuosi gerų įvairių frakcijų bendradarbiavimu renkiant pranešimą e, ir bendradarbiavimu tų ir su tais, su kuriais dirbame ties e, projekto galutinių variantų. E, daug kas yra padrasinamo išsakyta pranešime, bet dar yra ir problemų, kurias Kroatija turės spręsti, jos paminėtos. Nauja vyriausybė išrinkta, naujas ministras pirmininkas paskirtas ir tai yra geras ženklas. E, mes matome, kad nauja vyriausybė laikosi naujo požiūrio dėl organizuoto nusikalstamumo. Yra ir klausimų susijusių su buvusiu karu. Kaip žinia, dėl jo labai daug gyventojų paliko šalį. Egzistuoja daug problemų serbams, kurie norėtų grįžti namo į Kroatiją. Ir manau, kad yra visiškai gerai, kad pranešime kalbama e, apie tai, kad Kroatija turi skolą tų žmonių atžvilgių ir kad raginama Kroatija sudaryti geresnės sąlygas grįžti pabėgėliams ir ištaisyti, pa, panaikinti likusią neteisybę. Kroatija kaip ir e, kitos buvusios Jugoslavijos e, respublikos turės e, naudoti e, kalbą, savo kalbą, nebėra aišku jokios bendros jugoslavų kalbos, taigi turėsiu, kolegų paprašysiu, kad jie būtų tolerantiški, kai atsiras dar viena kalba. Atsiprašau, turėtų visos kalbėti e, Jugoslavijos Respublikos vieną kalbą. Dėkui už suteiktą žodį. Norėčiau dar pasakyti, kad tai, ką šiandien anksčiau girdėjome, rodo, jog yra kur patobulėti. Ir dar vienas klausimas yra teisingumo reikalai, mažumų teisės. Įvyko daug kas, daug teigiamų poslinkių bet e, pateiksime ir pakeitimų, kurie turėtų sustiprinti tekstą. 2010 metai dėl man visai tinka tai, kad mes nesakoma, jog stojimas vyks dešimtųjų metų vidury. Mūsų frakcija mano, kad esame atsakingi dėl plėtros proceso e, Vakarų Balkanos ir daug kas didelė dalimi priklausys nuo to, kaip įstos Kroatija. Reikia e, galvoti, kad viskas, visos sąlygos būtų įvykdytos, kad nereiktų grįžti prie tam tikrų dalykų ir sekti, kaip, pavyzdžiui, ištaisomos klaidos, nes tai e, sukurtų gana prastus standartus ir turės neigiamų pasiekmių plėtros procesui. Už tai gerai, kad sakoma 2010 metai, o ne kažkoks staigus įstojimo procesas su stebėsna, nes tai būtų pati blogiausia galimybė. Reikia sakyti, kad kai Kroatija pasirengs ir nebus jokios stebėsenos, reik, nereikėjo kokių nors keistų kriterijų, paskui datos kažkokios konkrečios ir dar stebėsenos. Taigi gerai pasakyti, kad Kroatija įstos tada, kai bus pasirengusi ir be jokios stebėsenos. Dėkoju, poniai Bratner, ponas Peterlė. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Visuomet labai džiaugiausi, kai tik tai sveikindome šalių kandidačių pasiektą pažangą, ypatingai, kai kalbaidavo apie Kroatiją, kaiminę Slovenijos valstybę. Ir labai sveikinu pono Svobodos pastangas rengiant pranešimą, kuris kuo geriau atspindėtų esamą padėtį ir mūsų paramą šiam procesui. Na ir manau, kad mūsų uždavinys be kita ko, padėti sukurti atitinkamą atmosferą, kuri skatintų pažangą. Atmosferą, kurioje būtų galima surasti subalansuotą įvairių neišspręstų problemų sprendimą. Visų problemų, kurios dar egzistuoja. Na ir šiame kontekste dar norėčiau pažymėti, kad šis pranešimas yra labai uh, neblogai subalansuotas. Nemanau, kad, nemanau, kad yra atspindimas tas įvaizdis, kurį matėme anksčiau, būtent, kad lyg Slovenija yra atsakinga už tai, kad pažanga nėra pakankama. Na, aišku, kai kurie pakeitimai nėra idealūs, nėra puikiai subalansuoti mano vertinimu, tačiau Slovenijos prieštaravimai buvo tik tai kitų valstybių užsakytų prieštaravimų dalis. Taigi labai svarbu, kad tai atsispindėtų pakeitimuose. Svarbu išspręsti visas neišspręstas problemas, kuo galima greičiau, tam, kad visi šioje situacijoje būtų laimėtojai ir Kroatija, ir Slovenija, ir visa Europos Sąjungoje. Sąjunga. Dabar kalbant apie arbitražo procesą. Nemanau, kad mes turėtumėme nuspręsti, kas galėtų būti tais arbitrais. Uh, viskas turi vykti bendradarbiavimo dvasioje. Na ir dar vieną klausimą norėčiau iškelti. Daug yra tikimasi iš arbitražo sutarties. Ir aš džiaugiuosi, kad komisaro Reno pasiūlyta filosofija buvo padėta į šalį, jos buvo atsisakyta, lyg būtų, pagal kurią buvo bandoma ieškoti, būtų bandoma stebėti abu procesus vienu metu ir stojimo ir arbitražo procesus. Ir dabar arbitražo, pagal arbitražo susitarimą arbitražas tik prasidės tik tuo met, kai Kroatija pasirašys stojimo sutartį. Ir, ką žinot, tai turės labai pozityvių padarinių. Ir aš tikiuosi, kad abi valstybės padedamos Europos komisijos suras būdų šioms problemoms išspręsti atitinkamų metų. Dėkoju. Ar yra atstovų iš Europos komisijos norinčių pasisakyti? Nematau komisijos atstovų, tuomet, ponia Svobodė, žodis jums. Gal norėtumėte sureaguoti į pasisakymus? Reigo. Gracija. Zu dem Punkt, den. Ačiū. Dėl kolegos Pitelės paliestos temos pasakysiu, kad tai yra susitarimo reikalas. Žinome, kad tarpininkavimo procesas e, egzistuoja ir po to bus pasiektas susitarimas. Čia mes nieko pakeisti negalima. Taigi dėl to, ką susitarėme, turime ir e, pritarti tam. Kalbant apie Bulgariją ir Rumuniją, vyko, e, įvyko tam tikras skirtumas, buvo konkreti stojimo data, į kurią visi orientavosi, o dabar mes kalbame apie galimybę, kuomet bus e, užbaigtos dėrybė, dėrybos su sąlyga, kad turi būti baigti visi darbai ir ratifikavimo procesai. Pone Poseltai, Galiu įsivaizduoti tokį pakeitimą, tačiau viskas priklauso uh, dėl to, ar susitarsime, ar galėsime sustarti dėl kompromiso, kuris susilauks palaikymo. Taigi, galėtume suformuluoti taip pirmąją kompromisinio pakeitimo dalį. Taigi pabaigoje pakartojame, jog liko vienas neiš, viena neišspręsta problema būtent liko neišspręsta viena problema ir pabaigoje būtent e, nerasti dingę kariniai dokumentai, o po to, sakome antroji dalis, dar kartą raginame Kroatijos vyriausybę sustiprinti savo pastangas, e, šiem dokumentams aptikti ir taip toliau. Mes čia uh, Eh, ne, ne, ko nepasakome, egzistuojate dokumentai ar ne, tiesiog tokia bendra formuluotė, dar su ponu poseltu pakalbėsiu, ar įmanoma būtų toks susitarimas, jeigu jis e, mano, kad e, tai pernelik kritiška pozicija, liksime prie pradinio teksto ir balsavimas nuspręs, tiek būtų, ponė pirmininkė, e, visus smulkus nesutarimus išspręs demokratija, daug didelių problemų čia neižvelgiu, Dar štai ką reiktų pridurti. Valstybės e, prezidento rinkimai Kroatijoje įrodė, kad ši šalis yra jau brandi valstybė ir šalis nebalsavo už populistinio, ne visiškai sąžiningai dirbantį kandidatą, pasirinko kitą žmogų per antrąjį rinkimo etapą pasirinko žmogų, kuris griežtai pasisako prieš korupciją, už ateitį. Tai yra labai teigiamas ženklas, kurį mums visiems pasiuntė Kroatija. Dėkuoju. Turiu pasakyti, kad turėsime padaryti trijų minučių pertrauką, nes e, nėra vicepirmininko, kuris galėtų mane pakeisti. Prima di dare la parola alla relatrice Oman Reuten per la proposta di risoluzione sulle, sulla. Prieš suteikiant žodį pranešė poniai Omen Reuten pakalbėti apie pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Turkijos pažangos ataskaitos devintaisiais metais. Norėčiau pasveikinti delegaciją iš Turkijos parlamento užsienio reikalų komiteto ir pona Merkan pirmininką ir jie klausys mūsų šios popietės diskusijų. Delegacijoje yra e, narių iš komiteto užsimančio e, Turkijos ir ES teisės e, aktų derinimu, taip pat delegacija ryšiams su Europos parlamentu, ponas Elve. Ar jau ponė pranešė yra? Taip aš ir suteiksiu jai iš karto žodį. Pirmiausia, pirmininkė, noriu pasakyti, kad reikia drausmės, o aš kalbėsiu olandiškai. Taigi, kolegos, sako pirmininkas, drausmės tvarkos laikymės, posėdis vėl te, tęsiasi, jeigu norite kalbėtis, tai išeikite už salės, o jeigu ne, tai e, mandagiai, tyliai klausykite prelegentų. Pone Oimaroitin. Pone pirmininkė, mėly kolegos, pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems kolegoms už labai konstruktyvų indėlį į pranešimą. Manyčiau, kad vyko geros ir konstruktyvės diskusijos su šešiliniais pranešėjais. Manyčiau, jog mes e, daugeliu klausimų susitarėme. Pone pirmininkė, tokį tikslą turiu. Kaip parlamentas turėtume turėti aiškę, subalansuotą, tikslę poziciją bei nusiųsti labai nuoseklę žinę. To aš siekiu Dėl to stengiuosi užsitikrinti plačią daugumą. Prieš e, pradėdama e, kalbėti apie pakeitimus, norėčiau tarti keletą žodžių apie tai, kas mane ir mano kolegas dar neramina. Taigi, tai būtų pastabos apie naujausius įvykius. Taigi, praėjusią savaitę Strasbūre vyko diskusijos dėl DTP partijos uždraudimo. O Turkijoje buvo įvykdyta virtinė e, teroro aktų, daug kurdų darbo partijos narių buvo suimta, bei kyla grėsmė, kad bus sulaikyti ir kurdus atstovaujantis parlamento nariai. Taigi vyko o, labai pozityvios diskusijos, kurios vasaros prana, pabaigoje atrodo vyko sėkmingai. Aš kaip tautos atstovė tikrai nedrįsiu komentuoti konstitucinio teismo sprendimo ir jo pozicijos, tačiau uh, Jeigu teisingai suprantu, jeigu e, yra prašoma gyvendinti Europos tarybos ir Venecijos komisijos sprendimus, tą reikia padaryti. Taigi ketvirtajame kompromise, kaip pamanau, tiksliai pamačiau atspindėti mūsų poziciją. Pone pirmininkė, kalbu lėtai, kadangi praėjusią savaitę e, pastebėjau, sako uh, pranešėją, kad vertimas į anglų kalbą šiek tiek skiriasi nuo mano išsakytų minčių. Taigi dėl to mm, kalbu lietai, kad nebūtų praė, kaip praėjusią savaitę, kad komisaras mane neteisingai suprato. Taigi praėjusią savaitę Konstitucinis teismas priėmė sprendimą dėl e, karo teismų jurisdikcijų bei įstatymų, kurie apriboja šią karinių teismų uh, jurisdikciją. Mes su kolegomis šį įvykį sveikiname pranešime. Konstitucinis teismas iš principo anuliavo visą šį reikalą. Tačiau man aš e, vis dar jaučiu susirūpinimą, bet to yra tam tikrai įvykiai, kurie kelia nerimą Turkijoje, kelia neramumus. Taigi, ponė pirmininkė, e, e, teismo sprendimas buvo priimtas remiantis teisės aktais. Kadangi viskas buvo padaryta teisės aktais, tačiau tai nepadeda nei Turkijai, nei mums. Vien dėl to reiktų dar aiškiau pabrėžti, jog reikia keisti konstituciją, nes tik tai gali padėti išspręsti problemas. Žinoma, tai yra svarbu mums, tačiau turime galvoti, kad reikia kreiptis į poziciją, bet tiek ir į opoziciją, kad e, visa šalis, visos partijos kartu imtųsi konstitucinės reformos, kuri yra išties būtina. Trečias aspektas, ponė pirmininkė, Europos audito rūmai e, ištyrė, kaip antraisiais septintaisiais metais buvo įsisavinamos iki stojimui, e, pasirengimui stojimui skirtos lėšos. Iš pradžių antrais ketvirtais metais buvo konstatuota, kad įsisavinimo pajėgumai nepatenkinti, vėliau Turkija pasitaisė, įsisavinimo pajėgumai išaugo ketvirtaisiais šeštaisiais metais. Deja, problema buvo tokie per daug prioritetų, todėl ne vienas iš jų netapo pačiu svarbiausiu. Taigi reiktų pateikti pakeitimą, kuris paragintų komisiją labiau panagrinėti EPA instrumentą, kuris yra geras, bet kol kas netinkamai taikomas. Pasiruošimo narystiai instrumentas turimas omenyje. Taigi kokių turėčiau dar pastabų. Pirmiausia, pabandžiau e, kaip įmanoma labiau siekti kompromiso. Keletas e, e, konkrečių pakeitimų neturėjo ryšio su ankstesnių pranešimų ar įvykiais vykusiais devintaisiais metais, todėl jiems nepritariau. Daugeliu pasiūlymus pritariau 70 Lamsdorp 100, 100, 160 Lamsdorfo, taip pat uh, e, Haulitz, toliau 25, 184 uh, pono Havito ir kitiems. Na, tiek dėl pakeitimų. Toliau Kipras. Čia Kipras suvaidino taip pat svarbu vaidmenį kartu su šešėliniais pranešėjais. Bandėme e, pasiekti kaip įmanoma platesnį kompromisą ir išsaugoti tam tikrą pusiausvyrą, prašau kolegas jų, jo nepažeisti. Būtent to buvo siekta dešimtajame kompromisinėme pakeitime, todėl Aš visus pakeitimus dėl 28, 29, 30 ir E konstatuojamosios dalies prašau atsiimti, kas dėl to nepadarė, prašau tą padaryti, atsimti pakeitimus. Toliau dar keletą žodžių kolegoms socialistams. Man susidarė įspūdis, jog pasiekėme kompromisą. Labai dėl to džiaugiuosi. Dabar trečias aspektas, ponė pirmininkė, kas man kelia nerimą. Pakeitimai bei konstatuojamosios dalis, kurios kertasi su mano pozicija, kurios pasisako prieš, tikrai negalėsiu joms pritarti, kodėl turiu patirties įrengdama panašius e, pakeitimus. Ir žinau, kad 28 e, pakeitimas e, greičiausia parlamento daugumos nebuvo, nebus palaikytas, bet to 28 dalis vargiai kažką pridurė prie A konstatuojamosios dalies, o A konstatuojamojo dalyje yra tas kompromisas, kurį pasiekiau su kolegomis, tam tarpę su ponu Svoboda. Uh, Taigi A konstatuojamoje dalyje sakoma, jog egzistuoja stojimo procesas. Čia mes labai subalansuotą teksto redakciją pasirinkome. Jis e, suteikė visiems išsakyti savo mintis Ir turime užtikrinti, kad stojimo dėrybos vyktų sutinkamai su stojimo procedūromis. Štai ką dar noriu pridurti. Šiais mm, metais aš taip pat noriu šiuo pranešimu nusiųsti labai aiškę žinę, ponė Roitent kalba toliau angliškai, taigi noriu kreiptis į jūs visus parlamento narius. Šis pranešimas išreiškia tvirtą įsitikinimą dėl Turkijos stojimo. Mes turime Turkijai nusiųsti labai aišku signalą. Tokį signalą, kuriam pritartų visi parlamento nariai. Signalas gali būti stiprus tik tuo met, kai visi suvoksime, jog atrandame save šiame pranešime. Aš to siekiu, ir to norėdama prašau visų narių, kurie neatsiemė savo pakeitimų ar norėtų nukrypti nuo kompromisinių pakeitimų, jų visų noriu dar kartą nuoširdžiai paprašyti atsiimti savo pakeitimus, nes tik tokiu būdu e, mes visų savo vardu nusiūsime labai stiprią žinę. Labai ačiū, ponia pranešė, Jums už tokį išsamų pristatymą klausimo. Daugiau negu 12 kolegų nori pasisakyti. Prašau visų kalbėti trumpai. Suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams ir koordinatoriams pirmiausia. Taigi, pirmasis ponas Havat, dviems minutėms. Jeigu galiu kalbėti tik dvi minutės, tai Reikės labai. E, tik tai te galiu pristatyti savo pasisakymo pradžią. Dėkuoju, ponė Roiten, mes nesusitarėme visiškai dėl visų dalykų, nežiūrint didelių pastangų ir e, liko tam tikrų nesutarimų. Mes pateikėme pakeitimus, e, kaip ir socialistai, mes už stojimą taip pat, kad reikia spręsti Kipro klausimą, juose kalbama, ir ką daryti su gyventojais turkais e, salos šiaurėje. Mes norime, kad pranešimas būtų subalansuotas, taip pat, manau, ir pranešė to nori. Aišku, reikia daryti tam tikrus rimtus pasirinkimus ir taip pat norime, kad tiek parlamentas, tiek parlamentas e, pasisakytų toliau už reformas Turkijoje, Mes e, lyg ir susitarėme dėl kompromisinių pasikeitimų, bet dabar aš noriu porą likusių dalykų paminėti. Pirmas dalykas, pranešėje norėtume, kad atsimtume 28 pakeitimą ir pirmąją pastraipą. Ten subalansuotame tekste kalbame apie tai, kad reformos yra vykdomas gerai, bet kad reikia išlaikyti pagreitį. pagreitį ir taip pat. E, sakoma, kad dėrybų komisijos vykdomų, vykdomų e, tikslas turėtų būti pilnateisi narystė. Ir vis tik tai mes norime pateikti šį pasiūlymą dėl pakeitimo. Pažiūrėkite 28 pakeitimą, ką Turkija mums sakyti, pasakys dėl to, ar mes vykdome savo uh, įsipareigojimus ir tada galėsime Turkijos paprašyti laikyti savo įsipareigojimų. Taigi teiksime šį pakeitimą komitetui. Kitas dalykas dėl balsavimo sąrašo, dėl dešimtojo kompromiso. E, pakeitimą dėl 28 pakeitimo ir E konstatuojamosios dalies ten atsispindi posėdėje praeitą savaitę, jeigu pasižiūrėsite protokolą, pamatysite, kad nebuvo susitarta e, pakeitimas 152 ir 22 ir 23 buvo įtraukti į 10 kompromisinį pakeitimą. Taigi aš prašyčiau, kad balsavimo sąraše atsispindėtų kompromisiniai praeito savaitės susitarimai ir aš tikiuosi, kad mes turėtume galimybę dar kartą pateikti 152, 23 ir 22 pakeitimus. Senjato. Hautai, eh. jūs viršėjote jums skirtą kalbėjimui laiką. Na ir kadangi kalbėjote apie techninius dalykus, jūsų nestabdžiau, bet labai prašau kitų kolegų būti disciplinuotiems ir savo mintis išdėstyti taip, kad užtektų dviejų minučių. Ponas Lamsdorfas, mintis. Ačiū. Dėkui poniai pranešėjai už puikų bendradarbiavimą. Manau, kad mes sutarėme dėl bendro tikslo. Aišku, norime subalansuoto pranešimo, kuriame mes, e, kaip Europos parlamentas, palaikytumėme reformų darbų tvarkę Turkijoje. Čia pritariu ponui Howitt. Norime, kad Turkija testų savo reformas. Čia Mes kaip parlamentas savo dokumentais turėtumėme padėti tokiems procesams. Būtent dėl to, manau, jog negalime pritarti 28-ajam pankeitimui, mes e, turime A konstatuojamąją dalį bei ten po ilgų diskusijų radome formuluotę, e, kuri kalba apie stojimo darybas, nesakome apie tikslą ir taip toliau. Taigi, prisijungimas įmanomas, jeigu kriterijai bus įgyvendinti, tik tai nežinome, ar proceso pabaigoje tas bus pasiekta. Būtent dėl tos priežasties A konstatuojama dalis subalansuota, ją gali palaikyti dauguma kolegų ir pritariu mintims, kad reiktų atmesti ap konstatuojamosios dalies pakeitimus. Žinoma, pranešimas turi nusiųsti aišku signalą dėl konstitucinio teismo sprendimo. Dėkuoju žodinį pakeitimą dėl devintojo, devintosios dalies. Iš tikrųjų, šis sprendimas kenkė. E, reformams, mes norime, kad civilinė kontrolė e, karinių reikalų sustiprėtų ir būtų džiugu, kad tai vyktų. Dar noriu atkreipti dėmesį į mano frakcijai labai svarbu dalyką - žodžio bei spaudos laisvę pritarėme pakeitimui dėl 23-osios dalies žiniasklaidos laisvėje, bet mūsų frakcijai labai svarbu, kad nuomonės bei žiniasklaidos teisė būtų teisiškai užtikrinta. Dėje šioms teisėms užtikrinti nėra jokio teisės akto, tai tikrai paradoksas, todėl tokie teisės aktai turėtų atsirasti. Ačiū, ponia Flotr jungtinės delegacijos ES, tarp ES ir Turkijos pirmininkė. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite man savo ruoštų padėkoti poniai Ruiten. Tai yra mūsų bendru, bendro siekio pasiekti platų konsensusą vaisius. Ir aš tikiuosi, kad tas konsensusas neišgaruos, nes tikrai sutarėme bendrai apie tai, kas, dėl to, kas, kokia dabar yra Turkijoje situacija. Ir aš šiek tiek detaliau norėčiau pakomentuoti kai, kai kuriuos kompromisinius pakeitimus, kurie buvo parengti. Pirmiausia, dėkojame poniai Oimen Reutin už tai, kad įtraukė žodinį pakeitimą, kuriame kalbama apie didžiulį nusivylimą dėl teismo sprendimo atsisakyti teisės akto ribojančio karinę priežiūrą. Ir labai svarbu, kad tas mūsų išreikštas nusivylimas būtų palydimas prašymo, kad tas teisės aktas grįžtų į nacionalinę Turkijos asamblėją. Tai yra svarbiausias dalykas. Nes konstitucinis teismas atsisakė priimti sprendimą šiuo klausimu. Tai, taigi mes norime, kad būtų kuo galima platesnis e, konsensusas Turkijos nacionalinėje asamblėjoje šiuo klausimu. Rengiant 16 pakeitimą, mm, manau, kad ir ponia Omenroj ten žinojo, kad kalba eina apie kaimų seniūnus pietryčiuose, pietrytinėje šalies dalyje. 32 pakeitimas, kuris nėra įtrauktas nei į vieną kompromisinį pakeitimą, apie tai kalba ir aš kalbėjau apie. apie tam tikrus pažeidimus ir tai yra aktualu daugeliui Turkijos žmonių. O mes, kaip parlamentarai, privalome uh, aiškiai apie tai pasakyti. Dabar dešimtasis kompromisinis pakeitimas, paskutinė mano mintis. Priešingai nei yra parašyta balsavimo sąraše, 156 pakeitimas nėra įtrauktas į dešimtąjį kompromisinį pakeitimą. Dėl to prašysime atskiro balsavimo dėl labai paprasto dalyko, kur teigiama, kad mes norime, jog Turkija padarytų viską, ką gali, įtrauktų visas suinteresuotas šalis, mūsų jungtinės tautas ir panašiai, kad būtų išspręstas Kipro klausimas. Na ir 28 pakeitimas, kuriame kalbama apie gal, galutinį tikslą įstojimą. Džiaugiuosi, kad tam pakeitimui yra pritarta. Dėkoju Jums, pirmininkė, dėkoju poniai Omenroitin. Ponas man Orden, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Nemanau, kad man prireiks dviejų minučių, nes aš pirmiausia tiesiog norėjau pasakyti, kad, na, pritariu tam, kad reikia nusiųsti aišku signalą Turkijai. Dėl to, jog reikia ir toliau tęsti reformas, bet tuo pat metu mes turime sąžiningai, teisingai ir tiksliai įvertinti situaciją. Ir aš manau, kad mes neturėtumėme piknaudžiauti šią idėją na, dėl kompromisinių pakeitimų. Nes mano manimu, kompromisas atspindi visus kompromiso elementus. Ir jeigu aš pažvelgčiau į dešimtąjį kompromisinį pakeitimą, ten matau, kad trys mano pakeitimai yra įtraukti į tą kompromisinį pakeitimą - 140, 196 ir 175 pakeitimai. Tačiau tų pakeitimų turinys nesispindi kompromisinėme pakeitime. Taigi, na, atsiprašau, negalime naudoti žodžio kompromisas ir tokiu būdu išbraukti kolegų pakeitimus iš balsavimo sąrašo, nes panašu, kad tai ir vyksta. Taigi aš labai prašau pakeisti balsavimo sąrašą, kad jame atsispindėtų mano pakeitimai. Na ir aš siekiu subalansuoto požiūrio. Pavyzdžiui, mano pakeitime 169 kalbama ne vien tik tai apie kreipimąsi į Turkijos vyriausybę, kad būtų remiamos vykstančios dėrybos dėl Kipro, bet yra ir kitos vyriausybės įtraukiamos. Turime kreiptis ir į Graikijos vyriausybę šalia Turkijos vyriausybės tam, kad ir ji pritartų toms dėryboms, kad rezultatas galiausiai būtų pozityvus. 175 mano pakeitimas kalba apie naftos gavybą rytų viduržėmio jūros regione, kuris nėra e, labai aiškus ir tai turi labai e, didelę įtaką sprendžiant Kipro problemą. Aš manau, kad šis pakeitimas yra labai svarbus ir reikia būtinai įtraukti. Na ir taip pat e, tai, mes teigiame, kad e, Turkija ne, ne, nepatvirtina papildomo protokolo. Šalia to mes turime pasakyti, kad ir ES neįgyvendina savo užsibriešto įsipareigojimo ištraukti Kiprą iš izolacijos. Negalime ignoruoti tokių dalykų. Ir man ypatingai nepatinka, kad yra piknaudžiaujama terminų kompromisas. Ačiū, Džordžijo, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti ponę Omen Reuten už um, atliktą darbą. Norėčiau pasveikinti visus kolegas, kurie dirbo prie šio dosie. Mes pritarėme Turkijos įstojimui. Visuomet minėjau tai, kai kalbėdavau apie Turkiją, nes noriu, kad visi suprastų, jog na, esu giliai įsitikinęs, kad Graikijos, Graikija yra suinteresuota Turkijos demokratėjimu ir Kipro problemos išsprendimu bei gal, galiausiai Turkijos įstojimu į Europos Sąjungą. Vyksta dėrybos Turkijoje, e, Kipre ir labai svarbu, kad mūsų pakeitimuose būtų pritariama tai galutiniai pastangai, bandant išspręsti Kipro problemą. Tie pakeitimai turi būti tokie, kur teigiama, kad visi turi prisidėti prie to, kad problema, Kipro problema būtų išspręsta. Tačiau pagalba neturi būti sumažinta, nes Turkija ir Graikija ir abi Kipro, abu Kipro regionai turi įsitraukti į šio sprendimo paieškas. Ir tai, ką sakė ponia Flotr, ponas Van Orden yra svarbu šioje srityje. Tai, kad turk, Kipro turkai turi va, vadovauti šioms diskusijoms. Kipro graikai turi būti pagrindiniai veikėjai. Nes būtent Kipro žmonės turėtų spręsti tas problemas. Na ir pagrindinis dalykas, kad būtų baig, nu, užbaigta okupacija. Tai yra pagrindinė mintis. Ir pabaigai dar pasakysiu, kad e, palankiai vertinu šią rezoliuciją, įskaitant ir gruodžio mėnesio išvadas ir mūsų poziciją, dėl kurios balsavome praeitais e, metais. Dėkoju. Ponas Brokas dviems minutėms. Labai ačiū. Porą pastebėjau pirmininkė. Dėl protokolo. Kai nustatomos tam tikros sąlygos ir datos, viskas tampa labai koncentruota, kai proceso paskutiniai metai prasideda. Ir negalima kažkaip kitaip e, elgtis su tarybos sprendimu. Man atrodo, kad įsipareigojimai turi būti deramai įvykdyti. Taigi, antras aspektas, pasakysiu ponui Havit, kad e, yra laikomės ilgalaikės strategijos ir vargiai mes galime galvoti jau dabar apie mm, dėrybų pabaigą, o gal galime tęsti pati pono Suomen Reutin nubrėžta linija pabrėžiančia dėrybų testinumą procesą. Manyčiau, jog atitinka ES parlamento bei Turkijos interesus, kad bandytume kuo platesnę daugumą užsitikrinti. Tikrai ne Turkijai e, reiktų neturkios atveju reiktų mūsų parlamentui suskaldyti ir užstrikti. Taigi turime apsispręsti, e, kokiu keliu eisime, todėl siūlau iki rytojaus pagalvoti, ar e, protinga taip elgtis, o gal reiktų prisijungti prie ponės Omen Reuten ir jos sėkmės istorijos, kurią ji e, demonstruoja jau ne pirmus metus. Pone Kopa dviems minutėms. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją, kadangi kaip ir kiekvienais metais jį parengė labai gerai subalansuotą tekstą. Kompromisiniai pakeitimai, mano nuomonė, yra labai geri. Jie e, suderina, atspindi skirtingas nuomonės. Ryšiuose su Turkija tai yra šis yra labai svarbus laikas ir labai pritariu pranešėjos mintims. Neseniai vyko diskusijos dėl DTP partijos ir dėl to, kad galbūt e, kareiviai bus teisiami e, civiliniuose teismuose, tai yra vienas iš elementų. E, šiaip Turkija yra Europos dalis, bet reikia galvoti ir apie kriterijus. Nežiūrint daugelio Turkijos pažangų, e, kai kurios problemos yra neišspręstos ir e, graikų oro erdvė yra pažeidinėjama. Kai kurie žingsniai yra visiškai nepriimtini. Taigi, jeigu Turkija rimtai galvoja apie narystę ES, ji turėtų demokratizuotis ir tapti labiau europietiška. E, Turkijai to labai reikia labiau negu Europai. Dabar ponas Kacak. Ponas Kazak, e, dviems minutėms. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjai už darbą rengiant rezoliuciją. Norėčiau ir savo nuomonę taip pat pasakyti dėl jos prašymo atsiimti pakeitimus, kurie, e, kal, kuriuose kalbama apie padėtį Kipre. Norėčiau, kad e, pakeitimai padarytų pranešimą labiau subalansuotą. Pernai mes buvome parengę labai subalansuotą tekstą dėl Turkijos ir atsispindėjo pradinės mintys. Bet dabar aš manau, kad dabar su dešimtuoju kompromisiniu pakeitimu mes nuėjome per nelik toli, nebeliko pusiausviros. Įrašyta į projektą tam tikros sąlygos dėl famagustos ir dėl kolonizacijos Tai yra e, dviejų salos bendruomenių dėrybų dalis ir aš nemanau, kad reikėtų tuos dalykus įrašyti į tekstą. Taip pat norėčiau pakartoti tai, ką pasakė ponas Van Orden. Dešimtame kompromise nėra nieko labai vertingo. Mes turėtume išlaikyti pusiausvėros dvasę. Mes turėtume ir toliau kalbėti apie padrasnimus, taip pat išlaikyti reikalavimus dėl Kipro. Turime užsitikrinti pusiausvyrą, bet taip pat nereikia pamiršti tam tikrų dalykų ir turėtume galvoti bent jau apie vieną iš pakeitimų, kuriuose kalbama apie tai, jog parlamentas turi pasisakyti už tai, kad būtų nutraukta šiaurinė dalies atskirtis, izolacija. Pone Kornelison. Aš norėčiau pasakyti, kad pranešimas yra tikrai subalansuotas, skirtingai nuo kitų kandidačių. Klausimai, kai prasideda apie Turkiją, diskusijos apie Turkiją, tai išsiskiria nuomonės labai jos narystės atžvilgių. Mes E, turėtume paskatinti reformas Turkijoje ir manau, kad daug kas man pritars. E, mintis apie narystę Europos Sąjungoje turi turėti teigiamų poveikio e, reformoms, nes jeigu ES pasakys ne, tai daug kas gali ir neįvykti. Pranešėja kalba apie tai, kad svarbu, jog Europos parlamentas e, turi stiprų signalą pasiūsti Turkijai. A konstatuojamoji dalis yra labai geras pavyzdys to. Taip pat e, pranešėjai selektyviai pacitavo kai ką ir kalbėjo apie procesą, kuris yra atviras, bet šiaip iš tikrųjų procesas niekome toks nebuvo, visuomet buvo aišku, kad kalbame apie pilnateisę narystę ES ir Turkijos žmonių, žmonėms tai yra labai svarbu. Dabar kalbės ponė Džianaku. Norėčiau padėkoti pranešėjai už darbą. Pranešimas yra ir suderintas, ir teisingas, jis gerai atspindi realybę. Tai yra svarbu. Kokios bebūtų mūsų politinės pozicijos dėl e, būsimos narystės, bet Turkija yra šalis kandidatė ir mes negalime atsakyti jai teisės derintis prie Kopenhagos kriterijų ir kažkada įstoti Europos Sąjungą. Aš sutinku su tuo, kad nereikia izoliuoti Turkijos, tačiau pati Turkija turi aiškiai suvokti savo pasirenkamą kelią ir vaidmenį, kuris jai leistų tapti viena iš demokratiš, demokra, demokratiškų Europos valstybių. Man atrodo, kad pranešėja nori parengti pranešimą, kuri nusiųstų signalą šaliai kandidatai, ne bet kokiai šaliai kandidatai, bet milžiniškai šaliai, kuri daug ką pakeistų, jeigu taptų ES nare. Devyniasdešimt devintas, šimtas antras kompromisai. Devyniasdešimt devintasis yra mano Ten kalbama apie dvi graikų salas. Aš gal galėčiau paskui plačiau apie tai paaiškinti. Ačiū, pirmininkė. Ponas Mavro Nikolaus, dvi minutės, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau padėkoti poniai Omen Reutin už įdėtas pastangas. Taigi, Manau, kad kiek tai yra įmanoma, galime pasiekti subalansuotą rezoliuciją dėl Turkijos. Pasakysiu, mane tenkina tai, kad nuoroda į kolonializmą čia paminima, tai vis dėlto parodo, kad suvokiama ši svarbi problema sus, susijusi su demografiniais pakeitimais e, Kiprė ir kad Turkija čia gali šį beitą nuveikti. Be to, manyčiau, kad visos suinteresuotos pusės turėtų ieškoti Kipro problemos sprendimo. Tačiau Turkija čia yra okupantė ir jos karinės pajėgos tikrai nepadeda ieškoti sprendimo manyčiau, jog diskutuojant apie Kiprą, Turkijos vienintelis e, polgis iki šiol buvo toks. Jie e, skundėsi dėl e, Kipre gyvenančių Turkijos piliečių žmogaus teisų pažeidinėjimų ir tiek. Manyčiau, tokia pozicija visiškai neprimtina. Ypač jei galvojame, kad e, Turkija rimtai galvoja apie Kipro problemos sprendimą. Trečia, kai ES kalba apie Kipro turkų izolaciją, manyčiau, pagrindinė priežastis šios izolacijos yra būtent Turkijos okupacinė armija dislokuota šioje salos dalyje. 20 tūkstančių Kipro turkų. Ir dabar netgi daugiau dirba graikiškoje salos dalyje, kuri yra beje laisva. Dabar ponas Daf, dvi minutės. Um, uh, Stefan Uf. Ponas Stefanas Fiulė mums pasakė, kad jo manimu reiktų sugražinti Turkijos stojimo proceso patikimumą. Ir manau, kad jisai yra teisus. 28 pakeitimas, 28 pakeitime pritarėme komisijos nuomoniai. Ir man tas pakeitimas taip pat yra primtinas. Aš manau, kad reiktų išmatuoti temperatūrą parlamente. Kitas dalykas dėl Kipro. Norėčiau, kad paprašyti jūsų pritarti šimtas šešiasdešimt ketvirtajam pakeitimui, kuriame kalbama apie tai, kad būtina, jog Turkijai būtų nusiųstas aiškus signalas, kad būtų pritariama Graikijos ir Turkijos diskusijoms, dėryboms. Šiuo labai svarbiu momentu svarbu ir, kad kariuomenė bent jau už dalies būtų išvesta iš Kipro. E, na, o priekybinis klausimas yra užblokuotas. E, na ir Turkija dabar galėtų padaryti tą labai paprastą dalyką, tam, kad prisidėtų prie problemos susijusios su Kipru išsprendimo. Aš nemanau, kad tai yra garbingai atspindėta kompromisinėme pakeitime numeris 10. Dėkoju. Ačiū, ponas Kasulydis, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Aš savo ruoštų norėčiau irgi padėkoti poniai Oman. Ir norėčiau pasakyti, kad pakeitimai, dėl kurių buvo susitarta, kurie tapo kompromisiniais pakeitimais, kuriuos jį pasiūlė ir kuriems galiausiai pritarė šešėliniai pranešėjai, įveda pusiausvyrą, delikačią pusiausvyrą. Ir tai tikrai padės Turkijai įstoti Europos Sąjungą, kai bus pasirengusi. Manau, kad labai svarbu, kad būtent toksai signalas būtų nusiustas iš šio komiteto. Taip pat svarbu, kad Kipro klausimų mes žinome, kad yra įvairių priežasčių, kodėl Turkija nežengia žingsnio į priekį. Ir mes turime parinkti labai um, atsargiai formuluotę ir ponios Uimen pasiūlyta formuluotė yra tinkamiausia. Nežinau nie vienos vietos, kur pragyvenimo lygis paėmos tenkančios vienam gyventojui yra trigubai išaugusios ir vis tiek e, dalis šalies teritorijos yra izoliuota. Ir e, turime Turkijai parodyti, kad ji irgi privalo įnešti savo indėlį tam, kad būtų išspręstas Kipro klausimas, tai jai pačiai aktualu. Nes tai yra visų mūsų prievolė nusiųsti tinkamą, teisingą, ne bet kokį signalą. Ir tie žmonės, tie žmonės kurie nori, kad Turkija įstotų Europos Sąjungą, turėtų apie tai pamastyti. Dėkoju. Ponas Tiochurus. Pone Tiochurus, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. ponios Omen pastangos buvo didžiulės ir rezoliucijos tekstas, mano manimu, yra labai geras. Tai reiškia, kad dar parengėme vieną puikią rezoliuciją. Nepamirškime, kad reikia pasirūpinti, kad visų Kipro piliečių teisės būtų gerbiamos. Ir tai reiškia, kad Turkija turi, turi pasitraukti ir Kipro graikai, pabėgėliai dabar dažnai e, kelia ieškinius e, prieš Turkiją Europos teismuose dėl žmogaus teisų pažeidinėjimų ir primami palankų sprendimai, pavyzdžiui, Rimtinės karalystės e, teismuose. Na, o dėl šiaurinės Kipro dalies ir tos to regiono izolacijos. Nepamirškime, kad tai priklauso Graikijo, Graikijos, ta, ta, ta, tai graikams, ta e, salos teritorija priklauso graikams ir turkai turi pasitraukti iš tenais. Mes turime kalbėti apie nelegalų turkų kūrimasi tose teritorijose. Kai kurie kolegos minėjo Turkijos e, neseniai pateiktus pasiūlymus per poną Talatą. E, pasiūlymus, kurie yra gan konstruktyvūs, yra neblogas e, žingsnis pirmin, bet turime pripažinti, kad tuose pasiūlymuose yra ir neprimtinų pakeitimų, kaip, kaip kad atskiri suverenitetai atskiriems centriniams bankams, Ir taip pat yra siūloma mintis, kad Turkija galėtų savo piliečius, savo piliečiams e, leisti įvažiuoti į e, Kiprą prieš įstojant dar į Europos Sąjungą. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Ponas Kumatsakos, ačiū pirmininkė, atlikta daug gero darbo, pranešimo kokybė labai gera ir džiaugiuosi, kad matėme labai konstruktyvę dvasę, ypač siekiant kompromisų. Noriu pasakyti ir kitiems kolegoms, kad mes neturėtume stengtis pakengti tai trapiai pusiausvėrai, kuri buvo pasiekta. Aš norėčiau kitą vertus pirmininkę, kad mes būtume griežtesni ir aiškiau pasisakytume dėl Turkijos e, operacijų gana pavojingų ir gana stambaus masto Egėjo jūroje. Tai susijęs su Graikijos salomis ir tai kelia didžiulį surūpinimą ir kartais baimės daug, nes kas nežino, ar tai nesukels e, rimtos krizės ir invazijos šioje jūroje. Neseniai Turkijos spauda pasakė, kad 2002-2003 metais e, Turkijos generalinis štabas galvojo apie tai, kad krizė gali iš tikrųjų e, eskaluotis ir tam tikroje Egėjo jūros dalyje ir ta publikacija – nebuvo paneigta Turkijos generolų. Tai rodo, kad Turkijos e, karinių pajėgų tolesni tikslai Egėjo jūroje gali tapti priemonę siekti kitų tikslų ar vykdyti kitokius planus, įskaitant invaziją. O graikai, kaip žinia, e, labai uh, baiminasi šių dalykų. Taigi norėčiau, kad mes nepakenktume pusiausvirai pranešime. Toliau, ponas Viloj. Labai ačiū. Labai trumpai. Aš te turiu porą minučių dėl konkrečių dalykų, apie kuriuos kalbama pranešime. Pirma, reikalavimai atlikti išsamų tyrimą dėl GEP programos pietričiuose. Kaip jau pasakyta buvo pernai, mes nemanome, kad galėtume kaip komisija atlikti tokią studiją. Pirmiausia, dėl tokios, tokio tyrimo masto, nes GEP programa yra susijusi su energetika, gamyba, žemės ūkiu, kaimo infrastruktūra, švietimu, sveikatos apsauga. Jie taikoma devyniose provincijose, 22 užtankos, devi, užtankos 19 yra elektrinių 17 tūkstančių kvadratinių kilometrų, taigi jūs matote, kad tai yra, būtų kur kas plačiau negu kad poveikio vertinimas, kuriam galėtų įsipareigoti komisija, tai pareikalautų penelik didelių išteklių iš komisijos, o be to mes neturime ir teisinio pagrindo tokiam tyrimui atlikti. Dar vienas reikalavimas įvertinti e, programas ir finansinės priemonės skirtas pasirengimui narystiai, galiu pasakyti, jog esame numatę ekspost vertinimą nuo 2011 metų visoms svarbiausioms pasirengimo priemonėms, įskaitant FARE ir Turkijos, Turkijai specialiai taikoma priemonė. Ir 2011 e, metų pabaigoje turėtų būti paskelbti jau rezultatai, kurie e, bus patalpinti į komisijos uh, tinklalapiai. Dar vienas dalykas, 28 pakeitimas, jūs žinote labai gerai, kokia yra komisijos pozicija. Mes laikomės dėrybų sistemos kalbos, vienbalsiai tam pritarė valstybės narės ir tai yra geriausias kompromisas egzistuojantis šiandieną ES dėl šio proceso. Labai ačiū. Dėkoju, ponė Filori. Dabar žodis pranešėjai. Pirmininkė, aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms už gerą pranešimo įvertinimą ir panašų kompromisų įvertinimą. Dar kartą norėčiau grįžti prie Kipro klausimo. Dėl Kipro Ir Richardo Hauito konkrečiai prašau dar pasižiūrėti šį klausimą. Aš jūsų paprašiau pritarti kompromisui, kuris galėtų apimti visus pakeitimus dėl Kipro. Ir mes dėl to susitarėme. Pavyzdžiui, galėčiau jums ir konkrečiau pasakyti. Jūs nenorėjote balsuoti dėl 170 svobodos pakeitimo, kadangi jis siekia daug toliau negu jūsų pakeitimai. 157 pavyzdžiui. Taigi dabar, šiandieną, kai kalbame apie balsavimą, mano nuomonė tai atsispindi kompromisuose ir aš nenorėčiau, kad atsitiktų taip, kaip jūs sakote ponui Van Ordenui, ar klausotės manęs? Ar jis klauso manęs taip, kaip visuomet? Taigi, ponė Van Orden, jums nepatiko kompromisas dėl Kipro statuso, bet jūs buvot pakviestas į susitikimus ir aš nemačiau jūsų pirmiausia tuose susitikimuose. Antras dalykas, jūs kritikuojate kai kuriuos e, pakeitimus pirmiausia dėl famagustos, bet e, Vienas iš jūsų kolegų paprašė, kad būtų įrašyti tie dalykai, ne tik keletas kolegų, ne tik jūsų frakcijos kolegų, britų konservatorių, bet ir socialistų atstovai to prašė. Ir mano frakcijos kolegos to prašė, ne aš sugalvojau tai. Bet jeigu aš noriu pasiekti kompromisą, tai tuomet aš turiu galvoti apie konsensusą, kuris yra uh, sulauktų visų pritarimo. Aš negaliu atsižvelgti į viską, taigi turėjau e, įtikinti savo frakcijos narius iš Graikijos ir Kipro neatsiimti savo pakeitimų. kurie skiriasi nuo pradinių kompromisų. Taigi, Dabar mes kalbame apie tai, kaip pranešė bandė parengti tekstą, kuriam būtų plačiai pritariama dėl labai sudėtingų klausimų. Pirmiausia, dėl Kipro. Ir aš tikiuosi, kad pirmiausia, socialistai atsijims prašymą balsuoti dėl papildomų pakeitimų. Tiek. Dar noriu pasakyti kai ką dėl A konstantuojamosios dalies. Marei. Jį jau išėjo, matau. Bet jei norėčiau pasakyti, kad A dalies tekstas atspindi sustarimą pasiektą prieš dviejus metus. Tai yra stojimas ir būtent mes to norėjome. Dėl to teksto galime sulaukti plataus pritarimo parlamente, dėl to norėčiau, kad jūs dar pagalvotumėte nes mes neturėtume uh, tik tai galvoti apie savo mintis ir sentimentus parlamente. Mūsų tikslas turėtų būti pasiūsti Turkijai labai stiprų signalą. Toks yra mano tikslas ir man atrodo, kad socialistų tikslas turėtų būti toks pats. Dėl žodinio pakeitimo, kurį pasiūlė kolegė Flotra. Atrodo, kad ponė Flotre netinka mano žodis pakeitimas ir ji nori jį galvoja, kad nelabai pasiseks man su tuo mano pakeitimu, o ji nori, kad vyriaus, būtų pareikalauta, jog vyriausybė e, parlamente e, priimtų įstatymo pataisą dėl karinių tribunolų. Tačiau ne parlamentas yra problema. Parlamentas balsavo teigiamai, problema yra konstitucija. Taigi nemanau, kad tai būtų išmintinga. Išmintinga būtų pritarti ponios Flotre žodiniam pakeitimui. Jeigu mes e, to norime, tai tada reikia kalbėti apie konstitucinę reformą ir aš apie tai kalbu savo pakeitime žodžiu. Gerbiami kolegos, dar kartą uh, aš pabandžiau atspindėti kompromisuose šiame šio parlamente vyraujančią nuomonių įvairovę. Jeigu mes norime pasiūsti aiškų signalą, tai tada prašau laikykimės kompromisu, kuriuos pasiekėme ir kuriuos pasiekėme dar prieš kurį laiką. E, padedami gerbių, gerbiamų kolegų. Pagalvokite apie tai šį vakarą. Ir noriu dar kartą pasakyti, kad labai prašyčiau atsimti visko, ko nėra balsavimo sąraše. Ačiū. Il relatore. Ačiū. Ačiū poniai pranešėjai. Ponas Haut, dėl darbo tvarkos. Tikrai e, e, suprantu, kad diskusijos baigtos. E, ačiū ponė Omenė Reutin. Prašau jūsų kaip pirmininko pažvelgti tą e, dokumentą raštu, rengiant kompromisą. 170 buvo įtrauktas į kompromisą ir 22-23 nebuvo įtraukti. Taigi klausimas ne tai, e, kieno nuomonė yra svarbesnė, bet klausimas ir dėl to, kokie pakeitimai yra įtraukti. Taigi, be to viską, ką minėjau, galima e, sutikrinti su rašytiniu tekstu. Aišku, iš tiesų labai svarbus ir įdomus klausimas. Manau, sekretoriatas tikrai panagrinės šį klausimą. O dabar galime perėti ponas Van Orden. Dėl darbo tvarkos, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. E, klausimas dėl to, kaip yra sudaromi kompromisiniai pakeitimai. Ne, gali būti tokia sistema mūsų komitete, kad e, kuomet e, kompromisinėme e, pakeitime teigiama esą atsižvelgtai tam tikrus kompromisus ir jie yra išbraukiami iš balsavimo sąrašo. Tačiau jeigu jūs ne, pami, neapimate tam tikro pakeitimo savo kompromise, tai negalime jo nurodyti. Ir reiktų balsuoti dėl to, tų pakeitimų, kurie, kurie nespindėti pakeitimuose. Ne aš vienintelis E, kalbu apie tai 140, 169, 175. Mano pakeitimai nėra įtraukti į kompromisą, todėl dėl jų turėtume balsuoti atskirai. Per diskusiją nariai e, atsidūrė panašioje situacijoje, kalbėjo apie jiems aktualius pakeitimus. Pirmininkas, ačiū. Be abejo, pakankamai kebli situacija. Šties apsvarstysime, ką čia daryti. Kompromisinių pakeitimų tikslas e, atsisakyti tų pakeitimų, kuriuos jie atspindi. Tačiau jeigu išsiskiria nuomonė ir nemanoma, kad kompromisas apima tam tikrus pakeitimus ar tam tikrą pakeitimo dalį, tokiu atveju valdybai reiks spręsti kartu su pranešėja. Bandysime rasti pusiausvirą, tačiau be abejo sprendimą priimti reiks. Pone Omen Reutin, aš jau ilgesnį laiką dirbu šiuose rūmuose. Kompromisinės pakeitimas apima tam tikrą teksto dalį ir apima turinį. Ir jeigu susiturime dėl turinio šioje teksto dalyje, kiti pakeitimai atkrenta. Ir taškas, nes mes čia kalbame apie teksto turinį, dėl kurio yra susitarta. Aišku, tas susita, susitartas tekstas gali skirtis nuo jūsų teksto ir šiais atvejais tikrai skiriasi nuo jūsų teksto, nes kai kurie iš jūsų kolegų iš Britų konservatorių pateikė visiškai kitokius pasiūlymus dėl Kipro nei jūsiškiai. Taigi, jei susitarme dėl konkretaus kompromisinio pakeitimo teksto, tai reiškia, kad viskas, kas prieš tai rauja tam kompromisui, paprasčiausiai atkrenta. Taigi, man sunku sugalvoti kitą paaiškinimą šiam reikalui, ponė pirmininkė, Be to tekste sakoma, kad e, balsuoti dėl pakeitimų tik tuo atveju, jei atkrenta dešimtasis kompromisas. Kas čia jums nepatinka, ponė Fat Ordenai? Mes galime be galo diskutuoti, bet e, e, aš nežinau dėl ko, ponas Van Orden. Na, gal mes čia galime surinkti belio kokius pakeitimus, paskelbti, kad tai yra kompromisiniai pakeitimai, kad juos apima kompromisiniai pakeitimai, išbraukti iš balsavimo sąrašo. Tikrai pats narys turi apsispręsti, ar jo pakeitimas atspindėtas kompromise, ar ne. Jeigu jis mano, kad neatspindėtas, negalime teikti, kad jis yra, kad jis paprasčiausiai ankrenta dėl konkretaus kompromiso. Pirmininkas, be abejo, at, galima sakyti, kad pakeitimas yra atmestas, kadangi jis nėra suderinamas tačiau aišku, ne dabar reikia apie tai diskutuoti, dar liko vienas darbo tvarkės klausimas, tema be abejo labai įdomi. Jeigu liks kažkokių klausimų dėl pakeitimų suderinamumo ir dėl to, ar kompromisas apima tam tikrus pakeitimus ar neapima, be abejo, sprendimą reiks rasti diskutuojant su pranešėja, o aš kaip pirmininkas bandysiu kaip įmanoma neutraliau sprendimą priimti. O dabar dujų tiekimo saugumas. Ponas Sajus Svolskis, žodis jums prašau. Molto grazie, onorevole Presidente. Čia ponė pirmininkė. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į nuomonę apie dujų tiekimo saugumą. Turiuomenyje ITRE komiteto pranešimą. Nuomonę sudaro 22 pakeitimai, 14 pakeitimų pasiūlė mūsų, frakcijos, mūsų komiteto nariai, aš 11 kompromisinių pakeitimų paruošiau, dėl jų buvo susitarta, bandžiau atsižvelgti į daugumą pasiūlymų, kuriuos pateikė kolegos. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šis reglamentas dėl dujų tiekimo saugumo yra labai svarbus, kadangi kalba eina apie Lisabono starties nuostatų praktinį įgyvendinimą ir konkrečiai apie 127a straipsnio įgyvendinimą, kur kalbama apie solidarumą esant energet, ištikus energetinėms krizėms. Ši nuomonė parengta atsižvelgiant į 7 metų pranešimą dėl e, išorės energetikos politikos, kuriam pritarė didelė parlamentarų dauguma. Šioje nuomonėje nei viena nuostata pirmininkas. Kolegos, jeigu norite padiskutuoti, pakalbėti dvišalių pagrindų, išeikite iš salės. Prašau tvarkos. Jeigu norim, norite pasikalbėti, išeikite iš salės. Leiskite mums tęsti darbą. Net nesiklauso. Prašau salės tvarkdarių padėti man ir išvesdinti tuos kolegas, kurie kalba salėje. Prašau, ponė Sarius Volski. Taigi aš norėčiau tiesiog pasakyti, kad e, šioje nuomonėje yra atsižvelgiama į 7 metų pranešimą, kurį patvirtino mūsų parlamentas. Dauguma pakeitimų kurie buvo pasiūlyti, buvo labai konstruktyvūs, esu už juos dėkingas. Tai yra puikus e, mano pradinio, pradinės redakcijos papildymas ir ypatingai pono Broko pasiūlymai, trečiame vienuoliktame pakeitime ponios Basesku pasiūlymas dėl pirmojo straipsnio svobodos e, punktas, kuris įdėtas į antrąjį ir vienuoliktąjį kompromisinius pakeitimus, o man ruiten dėl ilgalaikio dujų tiekimo saugumo pono Landsbergio, Kovačiovo siūlymai irgi yra labai svarbus 9 ir 21 pakeitimui. Visi šie pasiūlymai buvo įtraukti į nuomonę per kompromisinius pakeitimus, jų yra 11. Pirmajame pakeitime aš atsižvelgiau į ponios Baseskų pasiūlymą, antrajame kompromise atsižvelgiau į Omoroitin ir Svoboda pasiūlymus, trečiajame atsižvelgiau į Broko pasiūlymą, ketvirtajame atsižvelgiau į Kovačiovo pasiūlymą, penktajame kompromise į ponios Baseskų, šeštajame Broko pasiūlymas, septintajame Kovačiovo pasiūlymas, aštuntajame Preda pasiūlymas, devintajame pakeitime atsižvelgiau į Riera Madurel pasiūlymą, 10 kompromise į pono Landsbergio pasiūlymą ir 11 į pono Svobodos, e, Broko ir Landsbergio pasiūlymus. Taigi visi šie pasiūlymai buvo labai vertingi, bandžiau juos įkorporuoti į tekstą, į savo nuomonės redakciją. Yra keletas pasiūlymų, kuriuos gavau gan vėlai. Riera Madurel pateikė pasiūlymą, noriu e, jai padėkoti už bendradarbiavimą, tačiau juos gavau taip vėlai vakar, ar, pirm, ar vakar konkrečiai pirmadienį ir negalėjau įtraukti jų kompromisinius pakeitimus, nes juos jau buvau parengęs, bet aš manau, kad e, tas pasiūlymas sumenkina nuomonės ambicijas, siekius ir tam tikrais atvejais e, iškelia, akcentuoja nebūtinai labai tikslingai tam tikras direktyvas, taigi aš būčiau linkęs laikytis originalaus teksto, pirminio teksto, kuris puikiai atspindi 70 metų pranešimą, kuris buvo patvirtintas parlamente. Tiek norėjau pasakyti, ponė pirmininkė. Ačiū. Grazie al relatore. La... Ačiū, ponė pranešėjau. Ponas Fan Valen, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Visi prisimena dujų krizę, kuri ištiko rytų Europą ta krizė paveikė rytinių ES valstybių narių stabilumą. Taigi labai svarbu, kad užkirstumėme kelią tokioms krizėms ateityje. Ir e, pažvelgę į pasiūlymą, nuomonę ir pasiektus kompromisus, pamatysime, kad tai yra puikus nacionalinių atsakomybių ir ES atsakomybių derinys ir mes, Alde frakcija, balsuosime už tuos kompromisus, kurie tikrai sukurs labai tvirtą poziciją. Dėkoju. Ponas Šimanskiai, dvi minutės. Dziękuję. Jako sprawozdawca cień w Komisji Przemysłu Grupy Konserwatywnej chciałem powiedzieć, że ta opinia jest niezwykle. Labai ačiū. Aš esu šešėlinis pranešėjas ir norėčiau pasakyti, jog ši nuomonė yra svarbi, reikia patvirtinti rezoliucijos projektą. Prisiminkime, kad tekstas e, atsirado iš labai sudėtingos situacijos. Reikia paaiškinti komisijos ir aukšto įgaliotinio vaidmenį krizinėse situacijose. Egzistuoja nuostatos dėl energetinio saugumo ir trečiųjų šalių sutartyje ir reikia e, e, pagalvoti, kad mūsų reglamentas, kur, apie kurį galvojama, gali nepateisinti mūsų lūkesčių. Todėl mes remiame e, šią rezoliuciją ir iniciatyvą. Riera Madurelį. Labai ačiū pirmininkė. Tai yra pirmoji galimybė aptarti pranešimą komitete. Aš manau, kad naudinga man paaiškinti frakcijos poziciją, negaliu labai plėstis, paminėsiu tik porą dalykų, kur galime nepritarti pranešėjui. Yra dvi sritis. Pirmoji - koordinacinis vaidmuo aukšto įgaliotinio ir trečiosios šalies nuostata. Mes nepritartume koordinacinio vaidmens suteikimo aukštam įgaliotiniui dėl keleto priežasčių. Pirmiausia, objektyvus tikslas yra sukurti vidaus rinką. ES turėtų čia kalbėti vienu balsu, todėl nėra jokios prasmės. E, viduje sąjungos suteikti energetikos komisarui funkcijas ir išorėje aukščiausiam įgaliotiniui. E, Lisabono sutartis pirmą kartą numato energetikos politikai pagrindą, taigi aš manau, kad tie dalykai turėtų išlikti bendrijos e, sistemoje. Taip pat norėčiau priminti jums, kad pastebėjome per paskutinę energetinę krizę tarp Rusijos ir Ukrainoje. Sprendimai buvo rasti pasitelkiant diplomatinės priemonės, bet taip pat ir dėl didelio vidinio solidarumo tarp valstybių narių, kai, žmon, kai valstybės narės susitelkia ir veikia iš vien. Dėl trečiosios šalies nuostatos Mes parlamente gynėme šią nuostatą darybose dėl trečio vidaus rinkos priemonių paketo. Ši priemonė e, leistų apginti bendrijos interesus ir mes čia turėtume taip pat būti vieningi, kalbėti vieningai. Valstybės narės, kurios priklauso nuo importo dujų iš Rusijos, norėjo, kad būtų nuostata atitinkame reglamente pakeista paketą, bet vidaus rinkos paketas reikalauja, kad, visoms, ben, kad visos e, visoms bendrijos įmonėms taikomos atitinkamos nuosavybės taisyklės ir kad komisija turi išduoti pažymėjimą tais atvejais, kai investuoja įmonė treč, trečioje šalyje. Jūs labai viršijote kalbėjimui skirtą laiką, sako pirmininkas. Taip, dar kelias sekundės. Dėl pakeitimo, kurį gavome vakar, tai nėra naujas pakeitimas, tai yra sin susintezuotas, susintetintas pasiūlymas. Ir aš e, sakyčiau, kad reikia balsuoti prieš šį pasiūlymą. Ponas Brokas. Ačiū, ponė pirmininkė, tikrai nekalbėsiu taip ilgai. EPP frakcijos vardu pasakysiu, kad mes iš Svolskio pranešimą palaikome, palaikome ir kompromisinius pakeitimus. Jis tikrai yra subalansuotas tiek dėl komisijos kompetencijų, tiek dėl kitų reikalų. Čia mes e, matome, kad e, laikomasi tos pačios pozicijos kaip ir ponė Clinton, e, JAV valstybės sekretorė, tai, tai, tai gerai atspindi mūsų poziciją, tarybos poziciją. Žinau, kad manyčiau, jog čia bendryjos reikalai tikrai bus labiau, daug geriau apginami, ko ir norėjo ankstesnė kalbėtoja, taigi pritariu pranešimui ir ten išsakytiems principams. Ačiū. Parola konkluzyva al relatore. Dėkui. Dabar ponas pranešėjas apibendrins mūsų diskusiją. Iš principo galiu konstatuoti, kad nuomonė susilaukė palaikymo iš frakcijų, tik 63 pakeitimas netenkina iš socialistų pusės, yra kitoks, o šį pakeitimą pakomenduočiau štai taip, kas turėtų e, imtis lyderio vaidmens, užtikrintant, kad bendryje kalbėtų e, vienu balsu, būtent e, komisijos vicepirmininkas, kuris yra specialusis įgaliutinis kartu su atsakingu komisaru. Tai yra energetikos komisaras. Taigi ir laikomės tos linijos, kuri buvo patvirtinta dar septintaisiais metais. Ten e, pabrėžiama, kad reikia europinių lygių šią politiką vykdyti, tačiau akivaizdu, kad tai yra išorės reikalas, ne tik energetika. Todėl mūsų komitetas e, ir siunčia tokią žinę ir tam pritarė visas parlamentas, taip pat ir įtrės komitetas. E, Manau, kad e, tokios nuomonės mes negalėsime išsklaidyti. Dabar trečiųjų šalių nuostata nieko panašaus dabartinėje direktyvoje nėra. Ir ten tik kalbam apie investavimą trečiasią šalis ir atitikimą es teisėms aktams. Viskam tam galiu pritarti, tikrai nesuprantu, kodėlgi reiktų prieštarauti. Gal tik skirtingos nuomonės liks dėl 63 pakeitimo, tačiau nemanau, jog tai sutrukdys rytoj balsuoti. Ačiū. Baigėme nagrinėti šiandienos darbo tvarkę, galime baigti posėdį rytoj